Ar girdite mane, klausė pirmininkas. Taigi sveikinu visus sugrįžusios po atostogų. Džiaugiuosi, matydamas jūs palsėjusius, šiandien turime gana turiningą darbo tvarkę. Pirmiausia, keletas pastabų, įvadinių pastabų. Turime naudotis mikrofonų kairėje pusėje, mūsų apie tai įspėjo technikas. Kadangi tai yra svarbu mūsų posėdžio transliacijai. Nieko apie tai nesuprantu, sako pirmininkas, bet kadangi technikas liepė, tai tuomet visus kviečiu naudotis mikrofonu iš kairės. Na, man ir pačiam netaip jau lengva į kairę žvelgti, bet ką padarysi, teks prisitaikyti. Keletas kitų pastabų. 9 ir 10 klausimų sukeitėme, kai dėl 11 ir 12 turėtume pasakyti, kad diskusijos prasidės 11.30, o ne 11. Apie tai įspėjome ministrus, sakėme, kad mūsų diskusijos truks tik valandą. Na, gaila, tačiau taip yra. Dėl to, kad mūsų darbo atvarkė labai stipriai užpildyta ir galėsime dirbti sėkmingai tik tada, jeigu laikysimės griežtos drausmės. Tad prašau man padėti laikytis laiko, kad spėtume viską atlikti. Ir dar kai dėl pirmininko pranešimų žodelis buvo pateiktas žodinis klausimas konferencijai klimato klausimais. Birželio mėnesio pabaigoje aš nusinčiau laišką kolegoms aplinkos saugos komitete, sakydamas, kad turėtume dirbti kartu, kol kas į tą laišką reakcijos iš jų nesulaukiau. Tačiau žinau, kad aplinkosaugos komitetas nori teikti plenarnėme posėdėje žodinį klausimą. Tad aš manau, kad mums taip pat reikėtų padaryti tą patį. Todėl, kad tai e, liečia ne tik aplinkosaugos komitetą, bet ir mūsiški. E, klausimas, kurį nori iškelti kolegos aplinkosaugos aplinkos komiteto, yra visiškai logiškas. Dabar tryliktasis klausimas. Vėl aš ir manyčiau, kad turėtume E, šį klausimą ir nagrinėti, kai nagrinėsime įvairius klausimus. Ir dėl to susitarti galiausiai. Laiškė poniai Krus mes kalbėjome apie trečiosios kartos tinklus, kadangi komentarų nėra, tai manau, kad tas laiškas yra priimtinas jums. Kolega Čičester, prašau. Ačiū pirmininkė. Atsižvelgdami į faktą, kad nebus koordinatorių posėdžio iki kito posėdžio po kelių savaičių, noriu iškelti klausimą, apie kurį sužinojau vakar per posėdį su pramonės atstovais e, oro erdvės atstovais, pramonės atstovais dėl REACH reglamento, už kurį mes kaip komitetas esame iš dalies atsakingi E, bendradavant su aplinkos apsaugos komitetu. Problema yra cheminių medžiagų registravimas ir pirmosios gruodžio terminas. Pramonės atstovai bijosi, kad tam tikri chemikalai, kurių negalima pakeisti kitais, bus išimti iš rinkos. Aš nenoriu provokuoti šiandien diskusijos, tačiau manau, kad tai yra potencialiai labai rimtas klausimas Europos pramoniai ir norėčiau iškelti pasiūlymą pakviesti komisiją pas mus atvykti ir apsikeisti nuomonėmis šiuo klausimu ir paaiškinti mums, kokia yra situacija. Mes nenorime, kad Europos darbo vietos būtų iškeltos už Europos ribų dėl to, kad neaišku, kaip interpretuoti ir, vert, ir taikyti reglamentą prašyčiau į tai atsižvelgti ir pagalvoti apie tai, kad būtų galima pakviesti po kelių savaičių komisijos atstovus apsikeis nuomonėmis šiuo klausimu. Manau, kad tai būtų labai konstruktyvus ėjimas. Ačiū. Ačiū. Jau turėjom progą apie tai diskutuoti. Mes sakėme, kad esam teisingam keliui Apie tai dabar diskutuoti negalim, nes klausimo šio nėra darbo tvarkėje, tačiau jeigu prieštaravimų nebūtų, galėtume grįžti prie pono Čičesterio siūlymo ir pakviesiu komisiją atsiųsti savo atstovus į kitą mūsų posėdį. Gerai? Tvarkoju. Na, labai atsiprašau. Arba labai trumpai, kolega, prašau. It's, it's... Uh, Aš manau, kad yra svarbu tai, ką pasakė Gilesas, tačiau manau, kad kai komisijos atstovai atvyks, turėtume bendrai padiskutuoti apie Dryč padėtį, ne tik dėl šio, šios konkrečios problemos. Also, es gibt die Einladung wegen Reach klar. Punkt 3. Šaunu. Taip pasiūsime kvietimą, kur paminėsime, kad kalbėsime apie Reach. Atrodo, diskusijos prasidėjo, norime storne, sako pirmininkas. Na, tiesiog norėjau grįžti prie kitos kartos tinklų. Laiško poniai Krūs norėjau tik tai pasakyti, kad turėtume tame laiške paminėti tai, kad šių naujos kartos tinklų tikslas yra pasiekti, kad atsirastų tų tinklų dėka tikra vidaus rinka. Tai turėtų būti svarbiausia mūsų laiško tema. Pirmininkas. Na gerai, laišką galiu pakeisti tik tada, jeigu visi pritartų, bet ne visi dar atvyko į posėdį, tad reikėtų nusiųsti koordinatoriams elektroninį laišką, ar galima tokį pakeitimą padaryti ar ne. Išsiųsime tokį elektroninį laišką, jeigu taip, įtrauksime tą siūlymą, jeigu bent vienas kolega atsisakytų, tai tuomet negalėsim to padaryti. Kolega Audį nebenori kalbėti, nes jo klausimas regis išspręstas. Tvarkoji. Trečia, daly trečias dalykas. E, protokolai 31 gegužės ir birželio 1 viskas tvarko, regis prieštaravimo nėra. Ketvirtas klausimas. Užtikrinti, nepriklausomų, e, ne, užtikrinti nepriklausomą poveikio vertinimą. Turime tik 15 minučių šiam klausimui, tad e, nepamirškim šito kolegos. Nuomonės referentas yra Giles Čičesteris. Prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu susirasti savo dokumentus. Taigi, poveikio vertinimo klausimas yra labai svarbus teisėkuros procesui. Ir man malonu, kad mūsų kolegė Angelika Nibler yra pranešėja šiuo klausimu kitame komitete. Aš parengiau projektą, tai yra tiesiog netgi ne projekto projektas, nes dar jį reikia užbaigti renkti ir pasiūsti vertėjams. Kaip ten bebūtų, tai yra dokumentas aptarimui, diskusijai. Klausimas yra labai paprastas. Ar mes manome, kad reikia atlikti teisėkuros pasiūlymų poveikio vertinimą. Manau, kad čia yra retorinis klausimas, visi sutars, kad reikia tokius vertinimus daryti. daryti. Kitas klausimas yra rimtesnis, kas turėtų tai daryti. Nes iki šiol juos atlikdavo komisija. Komisija, aišku, turi labai sumanių žmonių daug, tačiau jiems. E, kompromituoja tai, kad jie patys teikia pasiūlymus, o poveikio vertinimo nauda sumažėja, jeigu tai daro tie patys žmonės, kurie parengė visų pirma pasiūlymą. Todėl mano projekto ar ne projekto mintis yra pabrėžti nepriklausomumo svarbą ir pasiūlyti būdų, kaip tas nepriklausomumas galėtų būti sustiprintas ir įdėktas. Todėl noriu pakviesti kolegas paskaityti šį žalę projektą, paskaityti, ką aš e, ten pasiūliau. Aš e, pateiksiu jų vertimų kitą savaitę ir tikiuosi susilaukti jūsų konstruktyvių pastabų. Ir jei bus įmanoma, šitas pastabas atsižvelgsiu nuomonės projekte atsižvelgiant į vietos apribojimus, nes e, turbūt turėsime pateikti tam tikrų ir pakeitimų, kad galėtume apeiti tą taisyklę dėl dokumento apimties. Taigi, esmė yra tokia. Paversti tuos vertinimus nepriklausomais ir turime priversti komisiją paaiškinti, kodėl jie to nedaro iki šiol. Ir mes siūlome, kad tie vertinimai turėtų būti atnaujinami teisėkuros proceso metu ir kad būtų atsižvelgiama į besikeičiančius veiksnius ar parlamento padarytus pakeitimus, galbūt ir tarybos padarytus pakeitimus proceso metu. Taigi teikiu šią idėją jums, kolegos. Ačiū. Darf mich herzlich bedanken. Gibt es dazu jetzt Wortmeldungen? Frau Kollegin Madurell. Dėkuoju. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Pone Mara. Muchas gracias, señor presidente. Intervengo como ponente en la sombra. De... Dėkuoju, pirmininkė. Aš esu savo frakcijos šešėlinė pranešėja, esu atsakinga už šį dokumentą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad būtų teisinga jį aptariant. Nepamiršti, kad komisija per pastruosius penkerius metus padarė labai daug pažangos, gerindama ir tobulindama poveikio vertinimo metodologiją, tam, kad galėtume kurti geresnius teisės aktus. Kai kalbame apie tobulinimą, pirmiausia, turime galvoje tai, kad jis, e, tokie vertinimai turėtų būti geriau subalansuoti, jie būtų teisingesni bei a, a, geresnės ko, a, e, kokybės. Kolega panašičius jis ką tik pristatė savo parengtą dokumentą ir kalbėjo apie tai, kad nepriklausomi poveikio vertinimai padės mums renkti geresnius teisės aktus. Visi tai žinome, jei e, pažvelgsime į mažas ir vidutinės įmonės ir teisės aktų poveikį joms e, visiems taps akivaizdu, kad e, būtina vertinti, kaip mūsų rengimi dokumentai e, įtakojo jų darbą. Ir be abejo, reikia pripažinti, kad dar galima būtų tobulinti poveikio vertinimo procesą. Mano frakcija mano, kad Mano frakcija mano, kad, kad mes negalime pritarti ponui Čičisteriui, nes mums atrodo, kad poveikio vertinimo kokybė ir taip yra gana gera. Galima būtų tik tai gal pagerinti poveikio vertinimus atliekančių komiteto darbą veiksmingumą. Labai svarbu, kad visas poveikio vertinimo skaidrumas, būtų, uh, poveikio vertinimo procesas būtų skaidrus nuo pradžios iki pat pabaigos. Būtų gerai, jei mes galėtume gauti pačius pirminius uh, uh, dokumentus, o ne patį teisėkuros projektą teisės akto projektą. Be to, manau, kad reikia pratesti ir konsultacijų, konsultacijoms skirtą laiką. Be to, reikia integruoti ir į aplinkosaugos dalykus, klausimus į poveikio vertinimą. Iš savo patirties žinome, kad poveikio vertinimas turėtų būti atliekamas e, taip, kad būtų atsižvelgta ne vien į ekonomikos dalykus. Angela Nibler, šio komiteto narė, taip pat yra ir asmo atsakingas šį klausimą atsakingame komitete. Ji parengė savo dokumentą, aš jį skaičiau, jis, jis beje yra labai geras. Uh, Ir manau, kad mes turėtume su ją bendradarbiauti. Ir aš nebejoju, kad Angelika ir Giles sugebės susitarti ir uh, visi kartu bendromis jėgomis mes galėsime patobulinti poveikio vertinimo metodologiją. Dėkuoju, Angelika Nibler. Ähm, Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pono Čičisteriui už jo parengtą dokumentą, už nuomonės projektą. Ir be to dėkoju ir poniai Madurel, kuri pateikė labai daug pakeitimų, kuriuose kalbame apie tai, kaip parlamentas ir komisija galėtų uh, gerinti savo darbą. Taigi aš dėkoju šį dokumentą ir manau, kad jame išdėstytos mintis yra labai naudingos. Poveikio vertinimas yra būtina geresnės teisėkuros sąlyga. turime sukaupę jau nemažai poveikio vertinimo patirties. Komisija pastaraisiais metais, kaip ir buvo minėta, stengiasi, kad e, e, poveikio vertinimas būtų atliekamas nepriklausomai, tačiau mes vis dėlto manome, kad dar daug ką galima būtų tobulinti. Mums reikia daugiau e, skaidrumo, reikia, kad visas procesas būtų atviresnis. Be to mes norėtume, kad mums būtų paaiškinta, tais atvejais, kai atsisakoma atlikti poveikio vertinimą, kad būtų paaiškinama dėl ko, dėl kokių priežasčių. Ponas Džels kalba apie tai, kaip komitetas galėtų prisidėti prie poveikio vertinimas, prie, apie tai, e, kaip komitetai galėtų dalyvauti šiame procese. Na, man atrodo, kad būtų be abejo gerai, jei e, į mūsų pasiūlymus komisija atsižvelgtų dažniau. Šitą komentas taip pat buvo svarstamas ir e, moterų teisų komitete, nes mums reikėtų, kad poveikio vertinimas būtų atliekamas dar per prieš pirmąjį dokumento svarstymą parlamente. Be to, galima būtų įtraukti į poveikį vertinimą auditorumus. Ponas Češiris taip pat kalba apie tai savo dokumente. O kol kas visiems dėkoju už įvykusias diskusijas, dėkoju ponui e, Čičisteriui už jo pasiūlymą, už jo mintis. Ir be abejo, e, aš pateiksiu savo šio komiteto nuomonę e, teisės reikalų komitete, kai, bus, kai jis svarstys šį dokumentą. Uh, Ši diskusija apie geresnį regula, reglamentavimą atrodo yra tiesiog grinai techninis klausimas. Noriu priminti Jums, kad tai yra labai ir politiškai svarbus klausimas. Viskas uh, grįžta, viskas susijęs su pirmąja Baroso komisija ir tam tikrų verslo ratų sukurta mantra, kad geresnis reglamentavimas yra jokio reglamentavimo. Ir tai vis dar tęsiasi, noriu pacituoti generalinio direktorato Enterprise svetainėje yra pateiktas lozungas, kad administracinės naštos mažinimas tai yra kaip galima mažiau teisės aktų. Taigi jau galima suprasti, kam, ką, apie ką mes čia kalbame. Ir noriu įspėti visus politikos kuriejus, kurie mano, kad po 10-15 metų nematoma ranka valdys e, bankų sektoriui. Matau, kad Werneris Langenas reaguoja į mano žodžius. Anksčiau jis buvo tiesiog už savanoriškas bankų sektoriaus taisyklės, o dabar iš tikrųjų kalba apie tai, kad reikėtų nustatyti bankų sektoriui tam tikrus pagrindus ir viskas. Manau, kad turime būti labai atsargus. Gyvename pasaulyje, kuriame e, reikalinga, kad politikos kuriai kurtų geras taisyklės. Antra, ką noriu pasakyti, ES teisės aktai iš esmės pakeičia kalnus 27 valstybių teisės aktų. Taigi ES teisės aktai per, perse sumažina administracinę naštą, nes taip yra e, palengvinamos vidaus rinkos taisyklės ir sumažinamas sumažinama administracinė našta. Aš manau, kad mes turime likti politikos kuriejai, kurie yra laisvi daryti tai, ką jie nori padaryti nes politikos kūrimas nėra aukštoji matematika, nėra tikslusis mokštas, mokslas. Ir labai gerai, kad mes turime skirtingų politinių nuomonių. Vieni nori daugiau reguliuoti automobilių pramonę, nes jie mano, kad reikia gelbėti planetą. Ir iš kitos pusės turime politikos kurie vis kurie nori ir toliau e, gaminti didžiulius limuzinus. Ir aš neįsivaizduoju, kaip kažkas parlamento administracijoje galėtų mums padėti išspręsti šiuos konfliktus. Todėl, man atrodo, iliuzija, kad pakeitimus kažkas patikrins. Turiu priminti, kad E, mano pranešime apie atsinaujinančius šaltinius yra 1500 pakeitimų. Taigi kaip reikėtų dirbti, jeigu reikėtų visus pati, pakeitimus patikrinti kažkaip, įvertinti. Kai kuriais klausimais, aišku, mums reikia tam tikrų konsultacijų, tačiau aš nenoriu, kad mūsų darbas turėtų būti suvaržytas kažkokių neaiškių ekspertų e, neaiškiuose kabinetuose kurie tarsi būtų protingesni negu mes ir e, sakytų, ką reikia daryti. Ir todėl aš nepritariu tiems, kurie nori, kad išorės ekspertai būtų įtraukti į šį darbą. Ir įdomu, kas e, nustatys, kurie ekspertai turėtų E, būti paskirti ir sakyti komis, komisijai, kaip daryti. Pavyzdžiui, ASEA ar ne, tai yra suinteresuota organizacija, kuri paskirtų e, ekspertus, kurie perimtų politikos sprendimus. Taigi turime labai būti atsargus kurdami tokius reikalavimus. Ir paskutinis dalykas. Dešinieji paprastai žiūri, kas vyksta jungtinėse valstijose. Ir šiuo atveju taip pat padarykite ir pamatysite, kad jungtinėse valstijose, aišku, jie ilgai diskutavo apie geresnį <clears throat> reglamentavimą ir galų gale kongresas padarė išvadą, kad iš principo neįmanoma patikrinti kiekvieną pakeitimą kongrese. O jie, taigi jie federalinių įstatymų įgyvendinimą tikrina. Ir man atrodo, kad šioje srityje yra kur kas daugiau pritinės vertės. Jeigu mes kūrėme gerus teisės aktus ES lygių jie nėra, ir jie nėra perkeliami į nacionalinę teisę, tai, tai sukuria daugiau problemų. Taigi mums reikėtų geriau tikrinti, kaip ES teisės aktai įgyvendinami nacionalinių lygmenių. Taip būtų sukurta daug daugiau pritinės vertės. Ačiū. Dėkoju. Galime galbūt jau šias diskusijas ir užbaigti. Nežinau, kaip tai pavyks. Pone Odį, prašau jums žodis. Kolega Odį, dėkoju, bet negaliu atsispirti norui pasisakyti, sureaguoti į į kolegos pasisakymą. Na, prancūzijoje yra toks posakis, jeigu nori subankrutuoti, yra trys metodai. Pirmiausia, lošimas, malonesnis moteris ir trečias metodas pa - paklausyti, ką sako ekspertai. Tad mums politikams klausyti ekspertų, kaip suprantate, būtų tikrai pavojinga. Taigi mes tikrai jaučiame būtinybę turėti atliktas studijas, tačiau politikai, turime pasakyti, turi likti nepriklausomi. Mes nesam kaip Amerikos senatoriai, mes neturime 30-40 e, padėjėjų gaunančių puikius atlyginimus. Tad mums reikia remtis nepriklausomais tyrimais. Mums tai yra būtinas dalykas. Sveikinu darbą, kurį atliko kolega Čičester. Na, e, kai matau, kaip e, nevykusiai, kai ką surašė kolega Stoiber ar kiti, man tikrai norėjusi pasakyti, kad ne viskas yra taip, kaip kartais mums atrodo. Dėkui. Pirmininkas, dėkoju už diskusijas. Aišku, nuomonių yra įvairių, požiūrių įvairių. Vieni mano, kad reikia daugiau reguliavimo, kitigi mano, kad kuo mažiau, to geriau. Na, kaip ten bebūtų, pranešėjas, aišku, turi teisę pasakyti, ponė Čičės ir prašau. Uh, Dėkuoju, pirmininkė, aš nežinau, ar komisija norėtų ką nors pasakyti šiuo klausimu. Aš suprantu, kad mes pradėjome dirbti labai anksti ir ta, tas dokumentas, kurį aš išplatinau šešėliniams pranešėjams, nėra galutinė dokumento versija, kaip aš jau minėjau. Man buvo labai įdomu klausytis diskusijos. Aš dėkuoju kolegoms už jų paramą ir už jų palaikymą. Na, nu, bent jau tiek, kiek aš suprantu. Mm, na, tiesą sakant, nelabai supratau, ar ponia Mažerėl man pritarė ar ne. Bet e, nebijau, kad mes dar turėsime progos e, išsameu apie tai pakalbėti, nes e, esu visiškai stikinęs, kad bendromis pastangomis mes galėsime pasiekti geresnį rezultatą. Dėkoju Klodui už tai, kad jis sugebėjo labai elegantiškai pereiti nuo diskusijos dėl techninio klausimo prie filosofinio aptarimo. Buvo labai įdomu klausytis, buvo tikrai labai smagu. O ponui, ir manau, kad jis šiek tiek griežtai komenta, per griežtai komentavo pono Langen pastabas. Man atrodo, kad daugelis iš mūsų pritartų minčiai, kad savireguliacija yra uh, tinkamiausias, sektorių primtiniausias būdas. Reikėtų tai, e, jį tobulinti. Ir būtų puiku, jei mes, nepriklausomai nuo savo politinės spalvos, galėtume e, kalbėtis šiais klausimais ir siekti kompromiso. Ir Klaudui norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, jis pasakėt, kad e, Europos teisės aktai, e, aktų reikės mažiau, kadangi jie pakeis nacionalinius teisės aktus. Na, aš galiu Jums pasakyti, kad e, Junktinė karalystė yra atvirkščiai. Mūsų parlamentarai yra priversti kurti daugybę teisės aktų būtent dėl to, kad priimami tam tikri dokumentai Europos Sąjungoje. Jie gauna, pavyzdžiui, 20 puslapių dokumentą, direktyvą iš ES, labai išsamei ją išnagrinėja ir patos išvelgdami kiekvieną, kiekvieną pastabą, kiekvieną detalę parengia 120 puslapių, e, puslapių dokumentą. Antra, jūs kalbėjote apie tai, kad mums nereikia nepriklausomų ekspertų ir išdėti savo nuomonę dėl to. Mums nereikia nepriklausomų ekspertų, mums tiesiog reikia, kad dokumentas būtų išnagrinėtas. Komentuodamas jūsų nusistatymą prieš nepriklausomus ekspertus, jūs pateikit pavyzdį iš automobilių e, e, sektoriaus, galiu jums pasakyti, kad žalieji beje labai dažnai pasitelkia nepriklausomus ekspertus tam, kad e, surastų argumentų savo e, teiginiams. Ir baigdamas norėčiau e, priminti, kad labai svarbu, kad būtų svarbu, kad jei atliekant poveikio vertimą būtų pateikimos kelios alternatyvos. Tai būtų naudingiau. Bet bet kuriuo atveju kolegoms labai dėkoju. Ačiū. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas. Mokslinio tyrimų bendrųjų programų gyvendinimo paprastinimas. Prieš balsavimą 10 val. dar turime dar vieną klausimą aptarti, taigi prašau greitai dirbti, kad galėtume aptarti šios du mums likusius klausimus. Pirmiausia, ponia Karvalijo pranešėja. Turime taip pat lankytojų iš Ispanijos Atsiprašau, sako pirmininkas, iš Portugalijos, ne iš Ispanijos. Taigi, ponia Karvalijo, prašom. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Noriu padėkoti visiems kolegoms už pateiktus pakeitimus. Buvo labai malonu matyti kad dauguma pakeitimų prisideda išdėstant pranešimo pagrindinės mintis ir praturtina pranešimą. Noriu pateikti šiandien bendrų pastabų dėl pakeitimų ir reikėtų aptarti tai, kas yra mano manimu trys pasiūlymų kategorijos. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie tris dar likusius na, prieštaringus klausimus. Dėl bendrų pastabų tai keturi dalykai. Dauguma pakeitimų nori išdėstyti naujas idėjas. Nėra pakeitimų, kurie atmestų pranešimo pagrindinės mintis. Aš pritariu kai, kurie, kai kuriems pakeitimams, kurie patvirtina pranešimą naujomis idėjomis, kurios nebuvo įtrauktos į, į pranešimą dėl vietos stokos iš pat pradžių. Nėra konfliktų tarp įvairių politinių frakcijų. Pakeitimai susiskirsto į tris pagrindinės kategorijas. Tai yra naujos idėjos, kuriuoms aš apskritai pritariu. Pakeitimai susiję su jau pranešime išdėstomis mintimis ir aš pasistengsiu juos kaip galima geriau įtraukti į kompromisinius pakeitimus, o pakeitimai, kurie iš principo netinka šiam pranešimui dėl jo srities. Šis pranešimas yra žingsnis procese, kurio gale turėtų būti patvirtinta FP8. Ir kai kurie pakeitimai yra už šios, šio pranešimo ribų. Na ir trečias klausimas, tai yra prieštaringi klausimai, tai reikia aptarti keturis dalykus. Pirmiausia, požiūrio remiantis e, rezultatais. Čia yra prieštaringų pakeitimų, kai kurie pasisako už šią idėją, kai kurie kolegos siūlo mokslinius tyrimus, kurie būtų nepriklausomi iš apačios į viršų. Aš siūlau kompromisą, subalansuotą požiūrį, kuri būtų rezultatais pagrįsta finansavimo sistema. Antra, skirtumas tarp subjektų ir veiklos rušių. Visi pakeitimai pritarė, kad reikia daryti skirtumą tarp universitetų, pramonės ir mažų rytinių įmonių. Tačiau kai kurie kolegos pirmenybę teikia vienodam požiūriu, nepriklausomai nuo veiklos, valdymo ir taip toliau. Kai kurie kolegos e, pirmenybę teikia skirtingam finansavimo dydžiui. Aš siūlau kompromisinį pakeitimą siekiant sumažinti finansavimo lygmenų skirtumus, tačiau netaikyti vienodo lygmens visoms veikloms. Na ir po to dar klausimas dėl e, vienodų vienkartinių išmokų. Kai kurie pakeitimai siūlo e, realias sąnaudas finansuoti, kai kurie siūlo vienkartinės išmokas. Taigi, mano manimu, abi galimybės gali likti ir atskira institucija galėtų pasirinkti. Ketvirta. Yra tam tikra grupė pakeitimų susijusių su naujosmis valstybėmis narėmis ko aš į pranešimą nebuvau įtraukusi, tačiau aš mielai parengsiu, parengsiu kompromisinį pakeitimą skirtą naujųjų valstybių narių problemams įvertinant pagrindų programas. Taigi, baigiant, norėčiau padėkoti EPP patarėjams, ponui Alfredui Sozai, rengiant šį pranešimą ir taip pat pagalbai, kurios susilaukiau iš ITRE patarėjų ir sekretariato. Ir mielai išklausysiu kolegų pasiūlymus ir e, pastabas. Ačiū. Prašyčiau kalbėti po 30 sekundžių ar daugiausia vieną minutę. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Noriu pasakyti, kad mano frakcija pritarė daugumai pranešėjos pasiūlymų dėl pakeitimų, ypač dėl pasiūlymų, kuriuos pateikė mano frakcija. Kaip jau sakiau anksčiau, mes tiesiog norime prisidėti prie ponios Korovalijo pranešimo, kuris ir taip jau yra gana išbaigtas. Detaliai nekalbėsiu apie pakeitimus, nes jau sakiau anksčiau, kad Anksčiau apie tai kalbėjau. Manau, kad kolegos pakomentuos specifinius klausimus, kai pasisakys apie savo pakeitimus. O kai dėl kitų frakcijų kolegų pakeitimų, tai iš tikrųjų pritariu ponai Karvalio dėl to, kad e, yra nedaug pakeitimų, kuriuos reikėtų iš karto atmesti. Tai yra tie pakeitimai, kurie iš tiesų išeina už šio pranešimo srities. Tačiau galiu pasakyti, kad buvo padirbėta nemažai rengiant kompromisinius pakeitimus, o jie turėtų būti visų pateiktų pakeitimų sintezė. Na ir pagaliau, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad esu įsitikinęs įstikinusi, kad šio pranešimo nauda yra tai, kad atsižvelgta į mokslinės bendruomenės nuomonės. Kaip visi žinome, šis pranešimas yra reakcija į mokslinės bendruomenės na, norus, ponia Karvalio, mes, manau, pasieksime reikalingų rezultatų, nes mokslininkai būtent taip ir reaguoja į šį procesą. Labai gerai, kad darbas gerai koordinuojamas tarp visų trijų institucijų, nes parlamentas organizavo klausimus, mes daug diskutavome įvairiose formos formose ir diskusijose dalyvavo tiek komisija, tiek taryba. Taigi šios temos svarbą patvirtina ir įvairūs seminarai suorganizuoti Ispanijos ir Belgijos jų pirmininkavimo pradžioje. Taigi reikia pripažinti, kad ponia Karvalio iš tikrųjų atsižvelgia į vis įvairius pasiūlymus, įvairias mintis savo pranešime labai atvirai, protingai ir noriu ją dėl to pasveikinti. Ačiū. Gerbiami kolegos. Na, nežinau, galbūt reikėtų surenkti posėdį šią popietę, kitų atveju nesuspėsim nieko, ponė Ford, prašau. Dėkoju. Norėjau padėkoti pranešėjai už išreikštą pranešėjai už išreikštą po žiūri ir už tai, kad čia išgirdome. Tikrai labai naudingi, naudingas buvo pranešimas ir komentarai. Mes išklausėme e, įvairių požiūrių ir manau, kad um, geriausias būdas programą supaprastinti yra aiškiai suformuluoti, mes, ko mes norime pasiekti. Ir manyčiau, kad svarbu tų visokių painiavų išvengti skatinti kompetenciją mokslo tyrimuose. Tokia formuluotė buvo panaudota. Aš manyčiau, kad tai yra labai svarbu, nes mums programoje tai ir yra ypač reikalinga. Kompetencijos skatinimas yra svarbiausia. Na, kalbant apie lankstumą. Išlaikyti lankstumą yra labai svarbus dalykas. Švedijos universitetai e, ypač pasisako už šį metodą ir aš manau, kad tai yra labai svarbu taip pat. Aš neišgirdau ne vieno eksperto prašant padidinti e, rizikos galimybę ar galimų klaidų e, galimybę. Niekas neprašė šitokio dalyko. Jie tiesiog prašo, kad būtų supaprastinimo daugiau, kad jie galėtų pasinaudoti savo visais įmanomais galimais procesais. Mes galime sumažinti klaidų skaičių, buvo pasakyta. Ir manyčiau, kad tai yra puikus dalykas. Svarbu, kad vyktų diskusijos ir diskusijose buvo e, pasakyta, svarbiausi lūkesčiai. Tačiau dėl didesnio pasitikėjimo ir mažiau valdymo taip pat buvo išreikšta tokių, e, tokių prašymų. Tai aš manau, kad svarbu dirbti kartu su ponu Karens, kad galėtume pasižiūrėti, kaip yra e, galima įtraukti privataus ir viešo kapitalo panaudojimą šiuose procesuose. Aš manau, kad mažiau mikro vadybos susijusių su viešaisiais pinigais būtų geras dalykas, tačiau svarbu vis dėlto kontrolę tam tikrą turėti. Dėkoju. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μια παρένθεση. Ε, στην πρώτη... Dėkoju, pirmininkė. Jums leidus Aš norėčiau pasakyti, kad baigėsi atostogos, mes pradėjome, sugrįžome į darbą ir be abejo visi norime iš karto daug ką nuveikti. Jūs primkiai esat itin energingas šį rytą ir aš tikiuosi, kad jūs galite pasidalinti savo energiją su mumis. Taigi pirmiausia, savo frakcijos vardu, o aš beje esu savo frakcijos šešėlinė pranešėja atsakinga už šį klausimą, dėkoju kolegiai parengusiai šį dokumentą. Ir aš pritariu pagrindiniams ponos Kavalio mintims. Tačiau norėčiau išsakyti tris pastabas. Kartu su ponia Būtikova mes parengėme pakeitimą, kuriame kalbama apie tai, kad galima būtų įtraukti tarptautinės kor, por, korporacijas į RND. Ir mūsų antras pakeitimas yra susijęs su naujovių pagrupiu. Apie šios pagrupius beje pranešime, ponios Kovalio pranešime nėra kalbama, o manyčiau, kad reikėtų juos paminėti. Į, uh, ypač naujovių, inovacijų pogrupė. Ir dar vienas dalykas. Daug kalbama apie mokslinį, Europos mokslinių tyrimų erdvę. Ją reikėtų stiprinti, reikėtų aiškiau apie ją kalbėti. Todėl aš pateikiau vieną pakeitimą, kuris yra skirtas būtent šiam klausimui. Ir dėkuoju, ponė Kavalio. Dėkuoju, ponė Matijas. Eh, vou tentar responder ao seu apelo. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atsakyti, e, sureaguoti į jūsų prašymą kalbėti trumpai. Manau, kad mes jau turime daug galimybių kalbėti apie šio pranešimo turinį. Ne tik tai čia, šiame komitete, bet taip pat ir kitose posėdžiuose, kuriuos rengė pranešėja. Norėčiau išsakyti tik porą trumpų pastabų. Norėčiau pabrėžti, šio pranešimo svarbą ir pasakyti, kad tai atsiliepia į mokslininkų bendruomenės lūkesčius. Suprantama, nuomonės mes išklausėme įvairių posėdžių metu, tačiau ir anksčiau ir aš, ir daugelis kitų kolegų yra dirbę mokslo tyrimų srityje, tad mes suprantame, kokie svarbus yra kai kurie siūlymai, E, tiksliau daugelį siūlymų, kuriuos teikia mums pranešėja savo dokumente. Svarbu, kad e, būtų gerinama mokslo tyrimų darbų kokybė, mokslininkų e, gyvenimo kokybė keliama ir panašiai. Buvo pateikti kompromisiniai pasiūlymai, pranešėjai tai padarė daugeliu tų siūlymų galiu pritarti. Ir paskutinis dalykas. Norėčiau pasakyti, jog Manau, kad šis procesas vyko ypač sklandžiai, jis galėtų būti laikomas pavyzdiniu. Pone pranešėja labai atvirai dirbo su visomis frakcijomis, kad ir kokia ta frakcija bebūtų. Jūs apibendrinote taip plačiai, kaip galėjote, jūs visų labai atidžiai išklausėte, įvairias nuomonės atsižvelgėte ir manyčiau, kad atlikote patį geriausią įmanomą apibendrinimą, atsižvelgdama į pačias įvairiausias ir skirtingas nuomonės kolegų šiame parlamente. Baigdama norėčiau padėkoti pranešėjai už ypač puikiai atliktą darbą ir aš manau, kad tikrai turėtume laikytis tokio pavyzdžio visi rengdami e, savo dokumentus, nepaisant e, mūsų nuomonių skirtumų. Manau, kad e, galutinis rezultatas yra optimalus. Dėkoju. Kolega Čačiamakakis. Äh, Dėkoju. Galiu tik prisidėti prie tų pagirimo žodžių, kuriuos išsako prieš mane kalbėsiu kolegė. Ačiū poniai Karvalio. Norėčiau paminėti keletą man svarbų dalykų. Kalbėti apie vieningą auditą, man atrodo, yra labai svarbu, nes kol kas tokios struktūros neegzistuoja. Be to, negali būti jokio atsitraukimo atgal. Negalima be to taikyti ir retroaktyvių priemonių, priemonių atgalinė tvarka. Tai būtų tikrai e, neigiamas dalykas mokslininkams. Taip pat svarbu yra aptarti tas iš anksto numatytas skiriamas sumas. E, svarbu taip pat aptarti mokėjimo laikotarpius, nes skirtumai kol kas yra didžiuliai, tai nėra priimtina. Aš taip pat esu biudžeto kontrolės komiteto narys. Aišku, egzistuoja tam tikras, sakyčiau, toleravimo e, laipsnės. Maničiau, kad mokslo tyrimų srity taip pat gali atsitikti, kad skirstant lėšas gali atsitikti šiokių tokių klaidų, nors mokslo tyrimai žemės ūkio sritis yra skirtingos ir tų klaidų mokslo tyrimo srity turėtų būti žymiai mažiau. Uh, Ir dar vienas dalykas pabaigai. Turime daryti viską, kad mokslo tyrimai ES būtų ypač patrauklis rytis. Turėtume paminėti ITER. Tai nėra vienintelė mokslo tyrimų europinė programa. Tai yra tas dalykas, kuris pritraukia mokslo šviesulius. Žinoma, reikia tų šviturių, mokslo šviturių, tai reikia tokių projektų, kurie pritraukia geriausius mokslininkus, kurie e, pa, pabrėžia mokslo tyrimų svarbą čia. Būtų kolega Tomas man tai pabrėžia, reikia, kad visi dirbtumėm šią kryptimą. Ačiū. Äh, Dėkuoju Jums už e, šį dokumentą ir vakar vykusį renginį. Mes visi suprantame, kad e, negalime turėti tokios sistemos, kurie tiktų visiems. Mes žinome, kad e, dažnai universitetai bendradarbiauja su, į, su kokiamis nors įmonėmis arba mokslinis tyrimus atlieka privačios e, kompanijos. Situacijų gali būti labai daug ir labai vairių. Svarbiausia, kad pasiektume geresnį, geriausią rezultatą. Ir kartais to rezultato mums reikia labai greitai. Kartais net per 30 dienų, kartais net per 24 valandas. Ir tuomet tai tenka dirbti labai sparčiai, kart, o kartais e, projektą gyvendiname, kad ir 50 e, metų. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai. Labai trumpai stebėdamas laiką, norėčiau pasakyti štai ką. Vakar vykusime renginė buvo kalbėta apie tai, kad mums reikia turėti įvairių, įvai, įvairias galimybės. Kartais vienkartinės įmokos gali būti. E, gali labiau tikti, o kartais e, tai reikia kitokio finansavimo. Privalome atsižvelgti į e, tradicijas ir nepamiršti, kad svarbu ne kelias, kuriuo einame, o galutinės e, taškas. Ir paskutinė mano pastaba. Vakar sužinome apie tai, kad mums reikia didesnio lankstumo. Štai ko nori žmonės - daugiau informacijos, daugiau lankstumo. Ypač lankstesnės turi būti finansinis reglamentas. Ir mes, politikoje, turėtume apie tai kalbėti. Aš manau, kad toleruotiną klaidų lygį reikia padidinti. Tik reikia pagalvoti apie tai, kaip tai galima būtų padaryti. Dėkuoju komisija. Much, Dėkuoju pirmininkė. Iš tikrųjų, kalbėsiu labai trumpai. Dėkuoju poniai Kalvalio, e, pranešėjai bei visiems šio komiteto nariams už labai įdomias pastabas rengiant šį pranešimą. Norėčiau pakartoti tai, ką vakar pasakė mūsų generalinis direktorius vakar uh, vykusiame renginyje, kuris buvo beje labai įdomus. Jis pasakė, kad komisija yra pasirengusi uh, e, įdėkti naujas priemonės ir tam, kad visas procesas būtų supaprastintas. Ir šios priemonės bus pateiktos, bus prie, uh, įdėktos jau iki metų pabaigos. Pone Kavalio, jūs norėtumėte ką nors pasakyti? Keturias minutės turime. Taip labai trumpai norėčiau padėkoti už visas pastabas. Atsižvaldama į visas šias pastabas, į vakar išsakytas pastabas bei uh, tai, ką kolegos kalbėjo per e, įvairias konsultacijas ir taip pat tai, kas buvo pasakyta per du susitikimus, kuriuos suringė Ispanija ir Belgija. Aš parengsiu kompromisinius pakeitimus ir pasistengsiu juos e, jums išplatinti dar šią savaitę, gal net rytoj. O kitą savaitę šešėliniai pranešėjai dar kartą galės susitikti ir mes galėsime šios pakeitimus aptarti. Uh, Aš nenoriu labiau gilintis į detalės, tiesiog dėkoju kolegoms už jų pastabas, už gerus pasiūlymus ir už bendradarbiavimą. Dėkoju. Labai ačiū, aptarėme šį klausimą. Dar turime tris minutės kitam darbo tarkės klausimui. Ar spėsime, nes, ponė Tikau, ar spėsime aptarti šį klausimą, nes kitaip turėsime jį atidėti. Ponė Tikau. Pabandykime, bet nes kitaip turėsime atidėti šį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad Jėdosios jūros strategija e, yra tas dalykas, kuriam reiktų daugiau negu trijų minučių diskusijų. Galim pradėti dabar, tačiau manau, kad kolegos juk irgi norės pasisakyti. E, Judosios jūros strategijos dokumentas buvo pradėtas 2007-aisiais, komisija paskelbė dokumentą 2008-ais dėl įgyvendinimo. Mes čia nekalbame apie strategiją, kalbame apie sinergiją, nes ji apjungia daugelį ES politikų plėtojimų Judosios jūros regione. Ir aš kalbu apie energetikos politiką savo dokumente, apie mokslo tyrimus, apie uh, kaiminystės politiką, apie rytų partnerystės politiką, apie plėtros politiką. E, jeigu turėsim omeny, Turkija yra Juodosios jūros regione šalių, su kuriomis ES vysto strateginę partnerystę. Ir čia turiu minti Rusiją, Ukrainą. Tikiuosi, kad Savo naują paminėsime tris sritis - energetiką, mokslo tyrimus ir pramonės politiką. Norėčiau pasakyti, kad ES numatė trejopą partnerystę. Partnerystė susijęs su aplinkos sauga. Kovo mėnesį šių metų ši partnerystė buvo pradėta įgyvendinti. Rumunija yra atsakinga už šios partnerystės įgyvendinimą partnerystė energetikos rytyje, Bulgarija bus atsakinga už šios partnerystės įgyvendinimą ir partnerystė transporto srityje. Už tai bus atsakinga Graikija. Kad dėl energetikos sektoriaus turime pasakyti, kad Jodosios jūros regionas užima strateginę padėtį, kadangi tai yra regionas artimas Kaspijos jūros regionui. Juodosios jūros regionas vaidina ypač svarbu vaidmenį energetikos saugumo srityje ES ir e, yra labai svarbus diversifikuojant apsirūpinimo energetikos ištekliais šaltinius. Tad labai svarbus energetikos projektai čia yra vystomi ir pirmiausia turiu omeny projektą Nabuko. Ta projektą, kuris leis diversifikuoti energetikos išteklių šaltinius ES, tą projektą svarbu spartinti. Yra numatytas tam tikras biudžetas šio projekto įgyvendinimui, tikimės, kad tas projektas tęsis. Šiaurinis koridorius taip pat yra labai svarbus siekiant diversifikuoti apsirūpinimo energetikos šaltinius ES. Norėčiau taip pat paminėti Agri projektą bei PEOP. Jie padės įdėkti energetikos infrastruktūrą, kad būtų galima energetikos resursus nu, iš Kaspijos jūros regiono e, atgabenti į Europos Sąjungą. Kai dėl mokslo tyrimų. Mes puikiai žinome, kad nuo 2009 iki 2011 bus įgyvendinamas projektas pagal 7 mokslo tyrimo pagrindų programą, kurio tikslas yra plėtoti mokslo tyrimo infrastruktūrą egzistuojančią Juodosios jūros regione. Bus įdirekta 19 mokslo tyrimo institutų šešiose Juodosios jūros regiono šalyse. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad Europos komisija ką tik paskelbė, kad projektas Giant bus išplėstas ir apims taip pat ir Juodosios jūros regioną. Tos šalis tuo būdu galės įsitraukti į visą mokslinę bendruomenę. Pabrėžiu dar kartą, kad visi tie projektai yra ypač svarbus. Mes jau šiandien būtume turėję pirmą kartą diskutuoti, pasikeisti nuomonėmis, man buvo skirtos trys minutės, jų akivaizdžiai yra per maža. Tačiau galbūt po balsavimo kolegos galės pasisek, pasisakyti. Juodosios jūros regionas yra labai svarbus ekonominiam ir socialiniam ES vystimuisi. Tas regionas yra labai svarbus esminiams sektoriams, tokiems kaip energetika, transportas, mokslo tyrimai ir ekonominis ir socialinis vystimasis. Todėl manau, kad ta tema nusipelno rimtesnės diskusijos. Ačiū. Labai ačiū už e, įžanginį žodį. Dabar suteikiu žodį kolegai Godį. Labai trumpai. Norėčiau pasveikinti kolegę Tyką už atliktą darbą. Šis klausimas yra tikrai labai svarbus. Europos komisija vis dėlto, Europos komisijai pritruko šiek tiek ambicijų. Mes turėjome e, rytų fasadą, tarpsime, prieimą prie Jodosios jūros dėl Bulgarijos ir Rumunijos geografinės padėties. Sinergija žodis nieko nereiškia. Reikėtų, kad parlamentas pastumėtų Europos komisiją šiek tiek ambicingiau žvelgti į šį regioną. Dėkoju. Ačiū, daugiau niekas neprašė žodžio. Tad dėkojame, kad šis, ši diskusija buvo trumpa. Jūs pasakėte, kad reikėtų renkti viešą svarstymą, viešus klausimas, pagalvosime apie tai ir bandysime tai surenkti rugsėjo mėnesį. Na, o toliau, atsiprašau, pane Tikau, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti ponui Odį už pasisakymą. Šis regionas tikrai turi būti laikoma žymiai svarbesnių negu iki šiol. Reikėtų, kad būtų surenkti klausimai su ITRE komitetu rugsėjo mėnesį ir aš tikrai nekantrai laukiu e, mūsų kolegų dalyvavimo iš šio komiteto, taip pat laukiu jų pasisakymų ir nuomonės. Tai yra tas regionas, kuris ekonominiam, socialiniam judėjimui bei stabilumui e, turės labai daug svarbos. Dėkoju. Ačiū liebe Kollegen, Kollegen, wir kommen zu den Abstimmungen. Labai ačiū. Toliau periname prie balsavimo. Nelabai turime laiko, tačiau norėčiau vieną minutę skirti vienam komentarui. Kolegos, prašom paklausyti. Dabar norėčiau pasveikinti kolegę, kuri grįžo į komitetą po lygos. Labai malonu Jūs vėl matyti tarp mūsų, taigi linkime Jums kuo puikiausios veikatos. Glauben Sie, das ist vielen von unseren Anliegen, da bin ich ganz sicher, viele haben uns, haben, wir haben oft darüber geredet äh, und wir haben Sie vermisst. Tai yra labai svarbu, jau daug kartų äh, apie Jūs kalbėjome, labai malonu, kad äh, Jūs vėl tarp mūsų. Taigi, balsuojame. ponios Hercog nuomonė, parlamento pozicija dėl biudžeto, labai sudėtingas e, dalykas. Ar visi turite balsavimo korteles? Taigi, ar turite korteles, gal reikia išbandyti sistemą? balsuojame už tai, kas už tai, kad dirbtume ar vėl eitume atostogauti. Balsavimas baigtas. Atrodo, kad turime per daug narių, per daug EPP, kurie pasisako už atostogas. Taigi turime keturiais nariais per daug iš EPP, vienu per daug iš žaliųjų frakcijos ir nepriklausomųjų vienu per daug. Taigi prašom atsargiai balsuoti teisingai. Pirmiausia, balsuojame dėl biudžeto. Kalbėsiu, kalbėdamas Kalbėdamas paminėsiu paskutinius skaičius. Taigi 0,0 žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 0,1. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 0,2. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 03, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 04, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 05, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 06, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta 07, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta 08, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 680 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 6109 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 6110 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 6111 kas už, prieš susilaiko patvirtinta 12 kas už prieš susilaiko patvirtinta 13 už prieš susilaiko patvirtinta 14 už prieš susilaiko patvirtinta 15 už prieš susilaiko patvirtinta 17 72, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Tai reiškia, kad reikia balsuoti dėl 6116, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 6173, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 6118 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 19 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 6120 ir 6115 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 6121 ir 6816 identiškai kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 2 identiškai 22 ir 17 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 23 ir 18 identiški vėl, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 6181 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 25 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 24 ir 19 identiški, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 26 ir 20, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 27 ir 21. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 28 ir 22. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 29 ir 23. Identiški. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Vėl identiški 30 ir 24, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 31 ir 25, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 32 ir 26 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 33 ir 27 už prieš susilaiko patvirtinta. 34 ir 28 už prieš susilaiko patvirtinta. Ar norite balsuoti dėl visų iš karto? Ar galima balsuoti dėl viso šio puslapio? Neprieštaraujate? nuo 35 iki 38 blokų. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtinta. Ar galime daryti tą patį su kitu puslapiu? Nuo 40 iki 37. Tinka. Gerai balsuojame. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtinta. Toliau 13 brūkšnys vienas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 13 brūkšnys 2, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ar galima toliau balsuoti bloku? 44, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 6174, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6175 kas už, prieš, atmestas. 6145 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6146 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas.

susilaiko patvirtinta. Jie visi identiški. Toliau 6153, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 6154, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 6155, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 44, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6, 8, 14, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 6, 1, 7, 6, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 6, 1, 7, 8, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau galbūt vėl bloko 6156 iki 6159. Ar galime blokų balsuoti? Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtinti. 6177 kas už? Prieš? Susilaiko atmestas. 6160 kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. 6161 6161, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6811, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 6162, kas už, prieš, patvirtinta. 6182 pakeitimas žodžių, kas už. Atsiprašau, ponas Budikovas. Pirmininkė, noriu pasisakyti prieš pakeitimą žodžių. Mano nuomonė, šis žodinis pakeitimas siūlo tai, kas jau yra įtraukta sprendime, kurį patvirtiname dėl 08, 05, 01. Tai ponios Hercog pakeitimas. Tai 6125 pakeitimas. Man atrodo, šis žodinis pakeitimas jau tenai yra atspindėtas, todėl aš pasakau prieš žodinį pakeitimą. Ačiū, ponė Butikovai, pasižymėjome, kad jūs prieštaraujate šiam pakeitimui, vadinasi, dėl jo balsuoti negalime. Taigi balsuojame dėl originalo. 6182 be žodinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 6163, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 64 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 65 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antrasis kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6166 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 6170 kas už, Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta 6167 ir 68445 kas už, prieš susilaiko patvirtintas 6168 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Galutinio balsavimo nėra, galime perėti prie kitų balsavimą. Sveikiname ponę Hercog, nors jos čia ir nėra. Ačiū Jums už darbą. Čia buvo nelengvas darbas. Toliau ponės Van Brent. Bremt e, dokumentas. 24 pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, pamiršau ketvirtą pakeitimą. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Toliau penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 23. Kas už? A, atkrenta. Dėkuoju. 24 pakeitimas. Žodinis, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. 25 pakeitimas, kas už? Prieš. Kas susilaiko? Atmestas. Šeštasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 27 pakeitimas, šeštasis, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 27 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už? Prieš. Kas susilaiko? pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 28. kas už, prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 38. pakeitimas, kas už, e, pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 43. Kas už? Prieš. Dar kartą. 43. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Manau, kad reikia elektroniškai patikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. Per daug EPP frakcijos balsų. Trim balsais per daug. Štai ką sako man mano aparatas. Gal jis meluoja? Kažk dar žaliųjų balsų per daug. Kažkas balsuoja žaliųjų vardu. Dar per daug. Matau, kad dar yra per daug žaliųjų. Dėkuoju visiems už pagalbą, už palaikymą. Pone Langin, aš girdėjau, ką Jūs pasakėt. Prašau atsimti savo pastabą. Vienu EPP balsu, vienu žaliųjų balsu per daug. Dar pabandom. Prašau. Dar e, turime per daug žaliųjų balsų. Man labai malonu, kad tiek daug kolegų prie mūsų prisijungia. Ir aš tikiuosi, kad e, ir po šio balsavimo kolegos liks mūsų gretuose. Aš žinau, kad šioje salėje nemažai yra žmonių, kurie palaiko žaliųjų filosofiją. O gal tiesiog aparatui, sako pirmininkas, atrodo, kad žaliųjų yra per daug. Labai atsiprašau, bet nieko negaliu padaryti. Aš turiu kompiuterį, kuris negali klysti. Ir jis man nurodo, kad vienu, o, kad balsų turime per daug. Vieną žaliųjų, AFD balsų turime per daug. Kas galėtų man padėti? Dar kartą pabandome. Gal įvyko kokia klaida. Taigi. Pradedame iš naujo. Balsuojame. Nein. Selbe Problem. Ne, turime tą patį. Tikrai nežinau, ką daryti. 54 už, 53 prieš. Gal rankas skaičiuosime tuomet? Gerai, kelime rankas ir tuomet sekretoriatas skaičiuos balsus. Kas už? Kelkite rankas. Kas už?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 22 balsavo už, 24 prieš, taigi šis pakeitimas yra atmestas. Tikiuosi, kad tinkamai suskaičiavome balsus. Toliau periname prie penktojo kompromisu, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 45 pakeitimas, kas už? Atsiprašau. Atsiprašau. A, 45 su, uh, su žodiniu pakeitimu, kas tam pritarė? Kas prieš? Susilaiko, Pritarta 46, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 51 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 pakeitimas ir jam yra pateiktas naujas žodinis pakeitimas. Pateikė ponia Ek. Jūs jį turite savo dokumente. Ponas Van Brandt pristatys, ponia Van Brandt pristatys šį dokumentą. Aš tiesiog norėčiau jį perskaityti garsiai, man atrodo, kad visi šešėliniai pranešėjai žino iš tikrųjų, su kuo jis yra susijęs. Ir šis žodinis pakeitimas yra, e, skamba taip nustatant priemonę būtina nustatyti, kad laikas nuo paraiškos iki galutinio sprendimo neturėti, neturėtų būti ilgesnis nei e, uh, 4-5 mėnesiai. Nei 4-5 mėnesiai. Dėkoju. Taigi 53 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 54 pakeitimas, vėl žodinis pakeitimas. Taigi, žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 pakeitimas atkrenta, 8. Aš 8 pakeitimas biudžeto komiteto. Kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau konsultuojamoji dalis, 8 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už? A, atsiprašau, pirmasis biudžeto komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Keturioliktasis pakeitimas, su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 17 pakeitimas ir 18 pakeitimai kartu. Kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinti. 19 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 20 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Dabar balsuojame dėl viso dokumento. Balsuosime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 50 už, sako pirmininkas, 4 prieš. Beveik vienbalsiai patvirtinami šį dokumentą. Dėkoju kolegoms ir e, ypač dėkoju poniai Van Bremt. Wir kommen damit zum Punkt 9 in der geänderten Tagesordnungsfolge. Wir kommen Industriepolitik. Mes kiek pakeitėme darbo tvarkę. Taigi dabar perėsime prie pramonės politikos ir iš karto sutikiu žodį ponui Langė. Poniai Langi. Ponas Langi. Ir prašau tyliai e, išeiti iš salės. Liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen und. Äh, Ačiū pirmininkė. Kolegos, esame naujos pramonės politikos kūrimo procese. Ir reikėtų vadovautis svarbiausiamis dviejomis mintimis. Pirmiausia, reikia pramonės politiką sustiprinti. Trys ketvirtadaliai eksporto yra pramonės prekės. 25 procentai grinosios pritinės vertės yra sukūriama pramonės sektorėje. Nepaisant to, visiems atrodo, kad pramonė yra sena ir purvina. Mums atrodo, reikia šį įvaizdį keisti ir reikia kurti naują pramonės politiką ypač kai žvelgiame į pramonę vykstančius atsinaujinimo procesus. Antra svarbiausia mintis turėtų būti ta, kad Europos pramonės pagrindą reikia išsaugoti. Juk kalbame apie daugiau kaip 50 milijonų žmonių, kurie dirba Europos pramonėje todėl svarbu mm, apie tai galvoti ir sukurti naują pramonės politiką, ypač dėl pastarojo meto pokyčių. Žinoma, mums e, didelį spaudimą daro globalizacijos procesai, atsiranda naujos rinkose, kitos naujose šalise ten yra daug investuojama. Todėl turime stiprinti mūsų pramonės sugebėjimą kurti naujoves. Reikia galvoti ir apie kaštų strategiją, nors tai ir kaštų didinimas negali išspręsti visų problemų. Mes turime būti lyderiai technologijų srityje, kad išliktume konkurencingi. Aišku, kyla ir aplinkos problemos, aplinkos iššūkiai, tam, kad apribotume klimato atšilimą nedaugiau dviemis, dviem laipsniais, tai turime stiprinti pramonės atsinaujinimą, e, reikia mažinti CO2 emisijas. Reikia kurti naujas ekonominės sritis, kurios atitiktų naujus gamybos metodus, o trečiasis iššūkis yra demografiniai pokyčiai, kurie jau kelia problemų darbo rinkoje. E, trūksta kai kuriuose srityse kvalifikuotos darbo jėgos. E, senėjant gyventojams ši problema didėja. Na, o senstanti gamybos jėga, e, darbo jėga reikalauja, kad būtų kuriami nauji gamybos procesai. Taigi tokios būtų svarbiausios mintis, kurias reikia turėti galvoje. Todėl turime iš naujo apibriežti Europos pramonės politiką. Kaip žinote, komisija pateikė kažkurių, tam tikrų pradinių minčių Europos 2020 metų strategijoje, o spalio 13 dieną lauksime komisijos pasiūlymo ir tikėsime parengti bendrą poziciją. Man atrodo, kad Europos pramonės politikos naujas apibrėžimas turėtų mums leisti nutolti nuo tiesioginio įsikišimo politikos. Nes, e, aišku, mes negalime sakyti, kad esame geriausi pramonininkai ir negalime visų sektorių reguliuoti vienodai, turime nutolti nuo tos politikos, kuri sako, kad kurime tik tai pagrindus, o visą kitą išspręs rinka. Savo darbo dokumente pabandžiau išdėstyti pramonės politikos principus, e, kuri traukiamas horizontalius e, požiūris veiks, ar veiksnys, tam tikros pagrindinės sąlygos, tačiau reikia ir sektorinio požiūrio, nes skirtingiems sektoriams reikia kitokio požiūrio. Horizontalių aspektų tai visų pirma reikia kurti naujovių grandinės Ką tik kalbėjome apie mokslinių tyrimų programą, apie tai, kad ją reikia supaprastinti. Tai man atrodo, kad reikia užtikrinti, jog kiekviena grandis toje grandinėje būtų panaudojama optimaliai. Antra, žinoma, reikia efektyviau naudoti išteklius pastaraisiais metais matome, kad darbo jėgos produktivumas padidėjo gana smarkiai, tačiau išteklių produktivumas tokiu pat greičiu nebuvo gerinamas. Ir jeigu mes norime pirmauti technologijų srityje, tai šiam aspektui reikia skirti ypatingai daug dėmesio. Tam reikia atitinkamų rodiklių, kad galėtume šią pažangą tinkamai išmatuoti. Na, o bendrovės turėtų pačios matuoti savo efektyvumą, savo produktivumą ir jį optimaliai gerinti. Žinoma, ir žaliavos yra labai svarbus dalykas. Pastaruoju metu girdėjome daug diskusijų apie e, žaliavų tiekimą iš už ES ribų, turime konkurentų šioje srityje, turime monopolijų žaliavų tiekimo srityje, kaip pavyzdžiui plieno, todėl reikia atitinkamai koreguoti ir priekybos politiką, kad galėtume apsirūpinti žaliavomis ir taip pat pasiūlyti tinkamas sąlygas tiekėjams. Taip pat reikia turėti galvoje, kaip mes panaudojame žaliavas pramonėje. Reikia galvoti ir apie perdirbimą, atliekų perdirbimą ir geriau panaudoti turiamus išteklius. Čia yra minima tam tikra duomenų bazė, kuri mums leistų gerai panaudoti turime potencialą. Taip pat svarbu yra energetikos tiekimas dviem požiūrėjais. Visų pirma, turime turėti pakankamai energijos, o ta energija turi būti tiekiama tokiu būdu, kad ji atitiktų klimato kaitos reikalavimus. ir kad taip pat svarbu kurti naujas darbo vietas pramonėje šią prasme. Restruktūrizavimas taip pat yra svarbus klausimas. Žinoma, negalime išlaikyti visų pramonės struktūrų, kartais atsitinka taip, kad kažkas sužlunga ir mes puolame gelbėti kaip gaisrininkai e, gaisrą gesinti. Taip atsitiko su akmens anglimi ir plienu. Mes taikėme restruktūrizavimo politiką, įtraukdami ir visus socialinius partnerius. Ir turėtume tiems procesams skirti daugiau dėmesio, kad nevėluotume restruktūrizavimas e, turi, turi leisti mums pereiti nuo senų darbo vietų prie naujų darbo vietų kūrimo ir plačiau panaudoti struktūrinius fondus. Kvalifikacija taip pat yra labai svarbus dalykas visais lygmenimis, ypač e, na, aukštesnės kvalifikacijos klausimas. Ir čia reikia integruoti tradicinį mokymą, universitetinį švietimą. E, ir reikia, mano manimu, plėtoti Baloniją, Balonės 2 procesą. Taigi tie dalykai yra susiję su horizontaliu e, aspektu. Tačiau aš taip pat pateikiau ir keletą pasiūlymų dėl skirtingų priemonių sektorinė prasme. ypač e, laivybos, laivyboje, e, automobilių gamyboje, plieno gamybos rytyje. E, tačiau taip pat ir energetikos sektoriuje, pavyzdžiui, vėjo energijos panaudojame. Čia reikia sektorinių požiūrių. Ir galbūt ir ankstesni projektai galėtų būti panaudojami sistemingiau, pavyzdžiui, karas 21 ir geriau viską įgyvendinti. Kolegos, turite darbo dokumentą, kuriame patikti 15 svarbiausių pasiūlymų. Mielai, aišku, išklausysiu jūsų pastabas. Tačiau galiausiai noriu pasakyti, kad ši politika bus sėkminga, jeigu mes sėkmingai vykdysime integravimą. Man susidaro įspūdis, kad komisija ne visada tai aiškiai supranta. Turime Europos skaitmeninę perspektyvą vieną vertus, kitą vertus turime pramonės perspektyvą, aplinkos perspektyvą, o komisijoje, man atrodo, reikėtų geriau suvokti šių aspektų integravimą. Taip pat reikia integruoti Europos ir valstybių narių politiką. 173 straipsnis turi būti geriau panaudojamas, nes kitaip mūsų veikla įvairiose srityse neduoda rezultatų. Ačiū, sako pirmininkas. 11.30 pas mus atvyksta Belgijos ministrai. Ir mes prieš tai turėtume aptarti du darbo trakės klausimus. Taigi 11 val. turime pradėti diskusiją dėl kito klausimo, o šiuo klausimu jau dešimt narių nori pasisakyti, tai prašau kalbėti trumpai pirmiausia. Šešėliniai prašė, ponia Grostet. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, iš tiesų, aš labai atidžiai perskaičiau darbo dokumentą, kurį parengė mūsų kolega. Aš pastebėjau, kad jis savo e, požiūrį remia 15 svarbiausių punktų susijusių su pramonės sektoriumi. Na, man šiek tiek kyla susirūpinimo dėl to, kad mes turime tokį 15 neliginant priesakų, o aš manyčiau, kad tų priesakų reikėtų vengti, kadangi būtų tikrai liūdna, jeigu tokiam svarbiam pranešime atsirastų kaž, kažkokie priesakai, nes dabar mums e, reikia spręsti krizės reikalus ir priesakų reikia vengti. Mano požiūris remiasi trimis dalykais. Pirmiausia, svarbu paremti ES E, įmonės. Reikėtų, kad ES parem, parengtų savo prioritetus ir juos remtų. Tam reikalingos yra didelės technologijų programos. Tam reikia pastangų ES lygių. Ir aš manau, kad reikia parengti gairias, gairias kai kurioms rytims, kur galima laukti ekonomikos augimo. Labai trumpai pranešėjas tai paminėjo, buvo minimas pri, požiūris, kurio reikėtų laikyti sektorinio ar horizontaliojo. Aš manau, kad abu požiūriai yra svarbus, nes galima rasti bendrų temų, kurios turės poveikį tam tikram skaičiui sektorių. Čia būtų horizontalusis požiūris ir taip pat galima atkreipti dėmesį į tam tikrus svarbius projektus ir tai jau būtų sektorinis požiūris. Norėčiau pasakyti, kad visi mūsų partneriai ir konkurentai pasaulyje daro lygiai tą patį. Kalbant apie Amerikos strategiją inovacijų srityje, reikia pasakyti, kad uh, Prezidentas Obama 2009 rūpjūtį pasirašęs šią strategiją ir buvo numatyti sektoriniai prioritetai būtent švaraus automobilio ar sveikatos apsaugos sektoriuose. Taigi tam be abejo, tam požiūrį reikia finansavimo, tam minėjo ir mūsų pranešėjas. E, reikėtų, aišku, kad dėl mokslo tyrimų irgi numatyti finansavimą. Reikėtų kad išsiaiškintumėm čia savo prioritetus. Taip pat turime apsibriežti, kokias finansinės priemonės turėsime, reikėtų kreiptis ir į rizikos kapitalą, e, panaudoti jį, reikėtų taip pat skolintis dideliems projektams. Tai yra visiškai tinkamas argumentas ir taip pat e, turėti garantijas. Kai kalbama apie inovacijas, reikia neužmiršti, kad nereikia susitelkti tik ties inovacijomis, nes tradicinė pramonė taip pat kuria labai daug darbo vietų, jos nevalia pamiršti. Turime ją išlaikyti ir apsaugoti. O inovacijos gamyba galės virsti tik tada, jeigu mes turėsime stiprią tradicinę pramonę, kuri išsilaikys ES teritorijoje. Tai yra vienas kitą papildantis dalykai. Mokslo tyrimai ir inovacijos yra svarbus įmonių konkurencingumo faktoriai, tačiau taip pat yra žinoma, jog ES turi būti patraukli, o kad būtų patraukli, tai reikia vengti, kad net būtų labai daug administracinių e, trūkdžių, po tie trūkdžiai gali trukdyti mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir kitoms. Turime mažinti administracinę naštą, tačiau tuo pat metu reikia nustoti tik sakyti skambes kalbas, o tiesiog reikėtų imtis efektyviau dirbti. Inovacijos turi būti ne tik technologijos, kūrybingumas taip pat yra labai svarbus dalykas, reikia kaip marketingas, dizainas ir technologiniai dalykai, visi yra svarbus. Taigi Kaip sakė pranešėjas, turime sekti, kad būtų teikiamas labai aukšto lygio profesinis paruošimas, mokymas. Čia vėlgi reikalinga tam tikra pagalba šiam sektoriui. Ir trečias dalykas, kuriuo ir baigsiu. Labai svarbus yra e, dalykas konkurencingumo gerinimas, gilinant vidaus rinką ES. Taip pat svarbu vystyti tinkamai ir išorės politiką. Svarbu, kad ES būtų laisva ir neiškraipyta e, konkurencija, atsiprašau. Svarbu, kad būtų taip pat atsižvelgiama į tai, ką daro mūsų konkurentai pasaulyje. Turime labiau prisitaikyti prie jų veiksmų. ES neturi e, pasitenkinti vien tik savo pačios erdvę. Reikia prisiminti, kad mes nesame vienintelė zona pasaulyje, kur kontroliuojamas valstybės pagalbos teikimas. Na taip, ES stengiasi atsisakyti valstybės pagalbos, kiti to nedaro. Ir jeigu nenorime, kad mūsų įmonės paliktų ES teritoriją, kad nebūtų kraipoma konkurencija, reikia pasižiūrėti, kas vyksta kitur, tai turime ir pasakyti, kad jeigu kiti e, kažką daro, kas mums gali padėti, tai ir mums reikia daryti tą patį. Taigi, kalbant apie prekybos barjerų sumažinimus arba, pavyzdžiui, E, skelbiant konkursus reikėtų laikytis abipusiškumo principo ES. Lygiai taip pat ir aplinkosaugos rytyje turėtume panašius klausimus iškelti. ES taip pat yra ir tam tikri įgūdžiai, tam tikras sukauptas žinių kapitalas. Made in, kaip mes vadiname. Mes turime sugebėti mūsų produkcijos kokybę eksportuoti, turime sugebėti parduoti išorėje mūsų kokybiškus produktus. Nes jeigu parduoti nemokėsime, tai e, mes nuo to nukentėsime, nes kiti parduoti sugeba, tuo pačiu, na, darydami šiokią tokią žalą Europos Sąjungai. Prekybos klausimai yra tikrai labai svarbus. Komisija ką tik sudarė sąrašą 14 kritinių žaliavų, kurių suvartojimas patrigubės per artimiausius 14 metų. Tai priklauso taip pat ir nuo žaliųjų technologijų vartojimo. Žinome, kad tų žaliavų trūksta Kinija, Brazilija, e, Demokratinė Kongo Respublika e, riboja importą ir tuo pat metu reikia plėtoti dėl šių priežasčių būtent, um, sakyčiau, diplomatiją, aktyvę diplomatiją, kuri padėtų PPO rėmose tuos ribojimų klausimus spręsti. Tai yra viena iš galimybių imtis kažkokių svertų ir mūsų išteklių trūkumą kažkaip tai balan, subalansuoti. Ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė, svarbu neužmiršti aplinkos saugos klausimų. Mes norime plėtoti žalę ekonomiką, mes norime aplinkos saugos klausimus įtraukti į mūsų sprendimus, tačiau turime prižiūrėti, kad tuo pat metu tai, tos, tai mūsų priimami sprendimai būtų pakeliami mūsų įmonėms. Dėkoju. Kolega Fatsimekakis, dėkoju. Norėjau pasakyti štai ką. Pone Grostet gali kalbėti apie pramonės politiką, tačiau yra tokių šalių kaip Junktinė karalystė ir Vokietija, kur kalbėti apie pramonę yra sunkiau. Kolega Langen minėjo, kad nebūtinai reikia kalbėti tik apie tą taip vadinamą nešvarę pramonę, jeigu jos yra pagrindinis variklis ekonomikos Europoje. Na, džiaugiuosi, kad vis tik tai tie klausimai keliami. Remiu pranešėją, o jis sako, kad mums reikia tvaraus vystimos, mums reikia pramonės bazės tam tikros, mums reikia naujo vystimosi, finansų rinkos vystimosi, kad būtų galima finansuoti inovacijas yra ir kitų klausimų, apie kuriuos norėčiau atsiliepti kritiškiau, ponė Langen. Mes juk nenorėsime e, būti protekcionistais ar įgyvendinti planinę ekonomiką. Tikrai ne, mes dirbame daugelis ryčių, įskaitant automobilių pramonę, mes sudarome 80 procentų gamybo šioje srityje. Jeigu e, turime tam tikros kompetencijos sukaupę, tai tuomet turėtume parodyti kelią į geresnės technologijas, gerbiami kolegos. Mums reikia 28,5 procentų sumažinti CO2 išmetalus. Turime atidžiai sekti, kad geriausios technologijos galėtų būti taikomos rinkoje. Pone Grostet, jūs sakėte, kad Parama mokslo tyrimams yra svarbus dalykas, bet, bet, bet, suprantama, jeigu mes sugebėsime inovacijas laikytis vienų svarbiausių dalykų, nes parduoti galėsime tik tai tai, kas yra novatoriška. Kai dėl tvarumo, kolega Langen, pritariu Jums Tai suprantama, turėtų būti vienas svarbiausių dalykų, tačiau tvarumas reiškia ir efektyvumą, e, aukščiausių technologijų taikymą tam, kad būtų galima resursus panaudoti optimaliai. Tai taip pat yra technologiniai sprendimai, nes technologijos padeda kurti naujus produktus. Europos Sąjunga buvo labai patikima kai kuriais klausimais Ir mes, pavyzdžiui, galime renkti kampanijas, galime veikti rinkose, nebūtinai įdėkdami kažkokius standartus. Neužmirškime taip pat ir smulkiosios pramonės. Nes mažosios įmonės ypač kenčia nuo biurokratijos, kuri atsiranda dėl to, kad yra daug ES teisės aktų. Reikia šalinti technologijoms visus barjerus. Pone Grostet, kaip gaminti tuos produktus made in? Mes juk net, neturime tik tai taip elgtis. Jungtinėse valstijose toks įpareigojimas egzistuoja. Svarbu nurodyti, iš kur produktai e, atvyksta į Jungtinės valstijas. Aš pritariu tam made in, kad ant prekės būtų nurodyta, iš kur yra patekusi ES. Suprantama, turime turėti ir tuos vadinamosius uh, ypatingai garsius gerus produktus, kad ES galėtų būti įtikinama. Pavyzdžiui, Airbus dėka mums pavyko atsikovoti rinkos dalį ir netgi tapti vienais iš lyderių e, orlaivių gamybos rytyje. Mes turime būti įtikinami ir savo piliečiams ir tikiuosi, kad mums tai pavyks. Ačiū. Ačiū. Kolegai Butikofer. The, um... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, pono Langė parinktas dokumentas yra puikus pagrindas tolesniems diskusijoms. Jame išvardytos visos pagrindinės problemos ir manau, kad būtų visiškai teisinga teikti, jog pramonės politika, kuri, kaip ir sakė ponas Langė, yra labai svarbi, turi būti labai aiškiai sufokusuota. Nepamirškime, kokioje visuomenėje gyvename. Ir mes suprantame, kad ponas Langė nori atsižvelgti į nūdinios gyvenimo ypatumus, nūdinios visuomenės ypatumus. Diskusijos metu išgirdome daug pastabų apie tai, kad mums reikia Europos pramonės politikos gairių, reikia aiškios vizijos. Šią viziją reikėtų toliau išplėtoti, nes būtina, kad visa visuomenė, visi piliečiai prisidėtų prie šios politikos įgyvendinimo, prie šios bendros vizijos. Aš nemanau, kad mums Europoje formuojant, formuojant pramonės politiką reikia galvot, a, pažvelkime, ką veikia kas nors kitoje šalyje ir padarome tą patį. Ne. Aš manau, kad mes Europoje turime kurti tokią pramonės politiką, kuri būtų unikali, kuri rodytų pavyzdį kitoms pasaulio šalims. Yra du dalykai, dėl kurių negalėčiau pritarti ponui Langė. Pirmasis iš jų yra tai, kaip pramonės politika, Europos pramonės politika turėtų būti uh, e, susijęta su mūsų pramonės įtaka pasaulyje ir vaidmeniu pasaulyje. Žinome, kad dabar daugiausia investuojama yra Kinijoje. Nepaisant to, kad iš tikrųjų pagrindinės investuotojos yra Europos įmonės, jos vis dėlto veikia e, tarptautiniu mastu, taigi tai yra tarptautinės bendru, e, bendrovės. Ir reikia aiškiai skirti tikrai, tikrasias Europos e, bendrovės, bendrovės nuo tokių tarptautinių korporacijų. Ir antras dalykas. Ponas Hatsimakakis kalbėjo apie skirtingas e, nacionalinės tradicijas. Ir nemanau, kad mes e, sugebėsime, va taip, vienų rankos mostų sukurti bendrą Europos pramonės politiką. Esame skirtingi. teikti, jog e, rinkos jėgos pačios pasirinks geriausias technologijas, padės joms įsitvirtinti, yra tikra nesąmonė. Galima būtų pažvelgti, pažiūrėjau, į brandulinės energetikos pavyzdį. Reikėtų realistiškai mąstyti, realistiškai viską vertinti. Ir ponia Grostet visiškai teisingai kalbėjo apie bendresnį, platesnį požiūrį į naujoves, inovacijas. Komisijoje dabar kalbama apie inovacijos, kurių centre, dėmesio centre būtų žmogus. Labai geros, labai tinkamos mintis. Geresnės išteklių naudojimas, efektyvumas, puiku. Ir visą tai reikėtų matuoti e, pagal tai, kiek tai padidina mūsų produktivumą, o ne kiek e, įmonių e, sukuria. Manau, kad labai svarbu būtų kurti skai, kuo skaidresnį rinką. Prancūzija beje pradėjo vieną iniciatyvą Pavyzdžiui, e, yra vienas projektas, kurio metu geležės. E, vyksta tam tikros spekulacijos. E, projektas skirtas spekul... spekulacijoms dėl geležės rudos sumažinti. Ir tryliktasis punktas, kuris mano galva yra labai svarbus - kvalifikacijos. Man atrodo, kad svarbu yra nepamiršti, kad e, dabar nedarbas yra itin aktualus e, jaunimo tarpe. Ir be abejo e, inžinierių padėtis. Rostokė neseniai viena bendrovė Soslon įsteigė bendrovę kuri generuoja energiją vėjo malūnais. Ir jie pakvietė inžinierių iš, inžinierius iš Indijos. Ir jei mes dabar pradėsime importuoti inžinierius ir specialistus iš trečiųjų pasaulio šalių, tai tikrai uh, nupjausime šaką, ant kurios sėdime. Dėkuoju. Pirmininkas, manau, kad reikia jau baigti diskusiją, kadangi turime dar daugybę kitų klausimų darbo atvarkė. Ir dar dešimt kolegų nori pasisakyti. Taigi, ką man daryti? Gal kas nors uh, sutiktų nekalbėti šiuo klausimu? Turime tik šešias, septynias minutės. Um zu diskutieren mit Ihrem zweiten Bericht. Und wir haben uns 11.30 Uhr. Nepamirškime, kad turime da, dar vieną darbo tvarkės e, klausimą, kurį tarp, taip pat turime aptarti, o po to pas mus atvyks svečiai. Negalime versti jų laukti. Gerai, gerai. Tęsime darbą. Kalbėkite, kiek norite ir tuomet turėsime dar e, pratesti posėdį po pietų arba Aš sulėčiau štai ką. Gal suteikime žodį šešėliniams pranešėjams. Jie visi jau pasisakė? Ar guoja šešėlinės pranešėjas jau pasisakė? Dar ne. Ne, visi šešėliniai pranešėjai pasisakė. Gerai, šešėliniai pranešėjai. Aš jums atsiųsiu raštu savo pasisakymą ir išsiųsiu kolegoms elektroniniu būdu, tačiau šitaip dirbti yra nebeįmanoma. Turime tokių pasisakančių, kurie kalba 10 minučių, o kitiems laiko nebelieka visiems. Taigi reikia labai konkrečiai organizuoti savo darbą, kad galėtų pasakyti visų frakcijų atstovai. Guoja trečią kartą negali pasisakyti. Aš manau, kad yra labai svarbu darbą organizuoti tinkamai. Ir dabar, kad viskas būtų greičiau, aš atsimu galimybę pasisakyti, atsiųsiu Jums pasisakymą raštu. Na, Jūs esate visiškai teisus, kolega pirmiausia, kiekviena frakcija turi turėti galimybę pasisakyti. Taigi, taip ir darysim ir dabar, o paskui pasižiūrėsim, kiek liks laiko. Tai man ir padėkit kolegos tuo pat metu, prašo pirmininkas. Taigi praleidžiu tuos, tas frakcijas, kurių atstovai jau kalbėjo, jūsų frakcija nekalbėjo, tad prašau kalbėti dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu greitai, nors bus sudėtinga, tačiau dabar matome, kad vyksta diskusijos dėl pramonės, dėl užimtumo, e, krizę, sukė, krizę pergyvename ir turime dabar šiek tiek kitaip pažvelgti situaciją. Jeigu mes ir toliau tą karčią piliulę viniosim į saldų šokoladą, tai vis tiek tai liks piliulė. Tačiau yra tokių klausimų, kurių nesprendžia niekas. Tai yra įdomus. E, tiesa, įdomiausi klausimai yra sprendžiami. E, Spekulacijos ir pramonės klausimai turi būti sprendžiami, tačiau visiškai nekeliami socialiniai klausimai. Jie turi ypatingos įtakos e, pramoniai. Pramonės kūrimas Europoje visada rėmėsi darbo jėgos kūrimu, bet pramonė nulatos stengiasi sumažinti e, darbo užmokesčio masę darbuotojams, siekdami didesnių dividendų akcininkams. Dėl to kenčia dirbantieji. Kai dėl naujai iškylančių šalių e, matome, kad dažnai delokalizuojamos įmonės ten. Pavyzdžiui, šalia mano namų uh, užsidarė įmonė, kuri gamino brandoliniai pramoniai tam tikras detalės. Tiesiog amerikiečiai nupirko šią įmonę, apiplėšė ją tiesioginė to žodžio prasme ir paliko be nieko, dabar įmonė buvo uždaryta. Aš manyčiau, kad reikia nustoti nuolatos ieškoti tik pelno, turėtume turėti vieną pramonės politiką. Ir ta politika turėtų vadintis drąsa. Drąsa palaužti finansų galę, kad galėtume kurti, to, kurti tokią pramonę, kuri pirmiausia remiasi tuo, kad siekiama atsiliepti į mūsų piliečių lūkesčius. Jeigu reikėtų tarti taip, aš manyčiau, kad reikia turėti tokią bendrą politiką, kuri atsižvelgia į mūsų piliečių poreikius tokiai bendrai politikai tarčiau taip, kuri e, tausoja aplinką, kuri taupo energetikos resursus, taip tokiai politikai, kuri atsižvelgia į būtinybę vystyti visas mūsų teritorijas ES. Taip tokiai pramoniai, kuri atsižvelgia į darbuotojų teisės ir užtikrina jums tinkamą socialinį statusą. Ir taip tokiai politikai, kuri remia, įskaitant finansiškai, e, kurią remia finansiškai valstybės ir Europa. Tai aišku prieštarauja rinkos interesams, tai prieštaraus Europos Sąjungos konstitucijai. Tada būkime išprotėję iki galo, pakeiskim tą konstituciją, jeigu to reikia. Kolega Rubik, prašau. Tai e, Ačiū pirmininkė. Mūsų komitetas, kuris yra atsakingas už pramonės klausimus, klausimus turėtų nu, aktyviau svarstyti su pramonės politika susijusius dalykus. Ištikus finansų kriziai sužinojome, kad daugybė bendrovė susiduria su likvidumo problema. Ir tai be abejo įtakojo visą mūsų ekonomiką. Įtakojo taip pat ir darbų užmokesti. Aš dėkuoju ponui Langė, kadangi jis savo pranešime kalba apie tai, kad visus reikėtų apmokestinti vienodomis sąlygomis. Pažvelkite į tai, kas vyksta Kinijoje ir Indijoje, į šių šalių mokesčių sistemą. Tuomet iš karto pamatysite, kad mūsų pramonė ir negali konkuruoti su šių šalių įmonėmis. Ir vartotojai taip pat turėtų mokėti už tas prekes, kurias mes įsivežame iš kitų šalių. Trau, ponas, ponė Trautman. Dėkui, ponė pirmininkė. Kadangi laiko šiek tiek turime, norėjau paskelbti politinį pareiškimą komisijai, remdamasi tuo puikiu darbu, kurį kolega atliko. Pirmiausia, konstatuoju, kad mes pergyvename rimtą politinį posūkį, nes, poli, nes iki šiol nebuvo naudojamas komisijoje toks žodis kaip bendra pramonės politika. Antra, norėčiau pasakyti, kad 2020 strategija nepadarė jokio poveikio europiečiams ir skaitmeninis planas taip pat daug vilčių nesukūrė. Pirmasis klausimas, politinis klausimas, susigražinant pasitikėjimą krizės laikotarpiu būtų toks, koks poveikis užimtumui. Antra, reikėtų vystyti horizontalią politiką. Mums reikėtų, kad pramonės politika nebūtų E, kuriama remiantis atskirais sektoriais ir panašiai, reikėtų, kad ji apimtų visas teritorijas, visus komisijos sektorius ir norėčiau pirmiausia kalbėti apie viešųjų pirkimų ir konkurencijos direktoratą. Reikėtų, kad komisija dirbtų nuosekliai, jei norime politinio tinkamo koordinavimo valstybėse narėse. Ir dar norėčiau pabrėžti svarbiausius sektorius. Jeigu norime turėti ekonominę strategiją, kiekvienas žino, kad reikia atkreipti ypatingą dėmesį į besikeičiančius sektorius. Ir pirmiausia, galvoju apie automobilių pramonę, apie vaistų sektorių, nes baigėsi kai kurių iš jų patentų galiojimo laikas. Aš galvoju taip pat apie transportą ir ypatingai geležinkelio transportą, apie galvoju energiją, Grinten, Ekoten vadinamuosius. Ir taip pat telekomunikacijų sektorius turėtų būti ypatingai svarbus. Tai yra visi tie sektoriai, kurie turėtų kelti diskusijas dėl to, kokiomis priemonėmis juos finansuosime. Ar galime remti savo biudžetu? Vien savo biudžetu ne, jo nepakaks, reikėtų kurti fondus, kad šiuose sektoriuose turėtume galimybių, kad įmonės, europinės įmonės galėtų turėti priemonių, vystyti savo patentus, kaupti savo žinias, plėtoti savo produkciją. Aš manau, kad ši krizė rodo vieną dalyką būtent tai, kad mes iš jos neišeisime tiesiog finansinio sanavimo būdu. Mums reikia sugebėti parduoti savo gaminius, kai matome, kad kitos šalis e, pasaulyje uždaro savo rinkas arba įdėgia tam tikrus sietus kurie kliudo mums patektas rinkas. Aš manau, kad mes taip pat turime nustoti būti naivus ir numatyti irgi tam tikras priemonės. Manyčiau, kad turime labiau susiorganizuoti, susitelkti prie europinio interesų, prie žmonių interesų, įmonių interesų ir dirbti taip, kad piliečiai daugiau mumis pasitikėtų. Dėkui. Dėkuoju. Dabar dėl laikos tokos turiu nutraukti šią diskusiją. Tikiuosi, kad jūs e, mane suprasite. Liko tik tai 20 minučių. kolega neprieštaravo tam, kad mes sukeistume, pakeistume uh, darbo tvarkės klausimų tvarką. Deja, esu priverstas elgtis taip, kaip darau. Gal vėliau galėsime kartu su koordinatoriais aptarti tai, kaip galėtume geriau pasinaudoti turimų laikų. Kitas darbo tvarkės klausimas, kuriam yra skirta tik 20 minučių, yra ponios Kolarska Bobinska pranešimas. Pirmininkė. Vakar. Man vakar man paskambino sekretariato darbuotojas ir paprašė, kad mano pranešimas nebūtų šiandien svarstumas, kad jis būtų atidėtas, kadangi ponas Langė turėjo iš, išvykti, kaip man buvo paaiškinta. Ir vakar man buvo pranešta, kad mano pranešimas bus svarstumas e, e, kitą dieną. Dėl to, kad pono Langė pranešimą, reik, e, Langė pranešimą reikėjo svarstyti. Nes mano pranešimui reikia mažiausiai valandos. Tačiau dabar paaiškėjo, kad aš turėsiu 20 minučių ir kad svarstysime mano pranešimą šiandien. Labai trumpai norėčiau Jums pasakyti. Nuo pat pradžios buvo aišku, kad kiekvienam klausimui galėsime skirti tik tai 30 minučių. Ir džiaugiuosi, kad Jūs sutikote tam, kad mes pakeistume uh, klausimų tvarką. Tačiau dabar mes uh, išnaudojame turimą laiką ir todėl turim, galime Jūsų klausimui skirti tik 20 minučių. Ir aš siūlyčiau uh, pradėti svarstyti jūsų klausimą dabar ir pasistengti viską užbaigti per 20 minučių. Ir manau, kad dabar reikėtų perėti prie pačios diskusijos, o nekalbėti apie tai, kas įvyko vakar ar už vakar. Prašau. Ar girdite mane? Gerai, tuomet aš kalbėsiu angliškai. Pone pirmininkė. Pirmiausia, noriu visiems padėkoti, taip pat dėkoju ir mūsų darbuotojams, dėkoju visiems, kas e, padėjo man renkti šį e, pranešimą. Ypač dėkoju savo padėjėjui, sekretoriato darbuotojams ir patarėjams. Taip pat e, dėkoju ponui Lau, generalinio sekretoriato direktorato atstovui, kuris surinkė kelis labai svarbius susitikimus. Taip pat dėkoju ir šešėliniams pranešėjams už jų e, indėlį į šį pranešimą ir visiems kitiems kolegoms. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai prasidėjo naujas etapas ES ir dabar atėjo laikas pritaikyti mūsų prioritetus ir tikslus prie naujos sutarties. Ir šiandien mes kalbėsime apie pirmąją komisijos parinktą energetikos strategiją po to, kai jau įsigaliojo Lisabonos sutartis. Ši strategija taps labai svarbi mums e, gyvendinant sutarties 194 straipsnį, kuriame yra kalbama apie tai, kad mes turėtume e, įgyvendinti energetikos politiką solidarumo ir atsakomybės dvasia. Taip, kad ne viena valstybė narė nebūtų e, palikta ir pamiršta. Taigi, pirmiausia, mes turime užbaigti kurti bendrą energetikos rinką. Antra, turime kurti e, paneuropinę energetikos infrastruktūrą bei tinklų e, jungtis. Turime tinkamai visiškai pasinaudoti savo energijo, energetikos potencialu. Ketvirta, turime suderinti savo išorės ir vidaus energetikos politiką. Tai yra būtinai norime pasiekti energetinį saugumą. Ir galiausiai be abejo turime skatinti mokslinius tyrimus ir naujoves. Pirmiausia, pirmojo, pirm, pirmasis tikslas - bendroji energetikos rinka. Europos komisija nekartą yra pabrėžusi, kad labai svarbu yra tinkamai gyvendinti energetikos rytyje galiojančius teisės aktus. Tad aš pirmiausia turiu galvoje antrąjį energetikos paketą. Ir taip pat jau atėjo laikas kalbėti ir apie trečiąjį. Beje, diskusijos, kurios vyko iki šiol, tikrai yra nepakankamos. Komisija turėtų uh, pasmerkti tas vyriausybės, kurios neatsižvelgia į šio paketo dokumentus ir kurie neperkelia reikalav, nuostat, jų nuostatų į savo teisynus. Be to, būtina taip pat sukurti ir antrąjį energetikos sektoriaus tyrimo komitetą. Energetikos sektoriuje labai svarbu yra turėti stab, e, stabilę aplinką. Dėl to, kad investicijos į energetiką yra labai stambios, labai, labai svarbios. Ir todėl turime reikalauti, kad tinkamai būtų laikomasi Europos teisės aktų. Mums reikia, antra, mums reikia tikrai labai gausiai investuoti į energi, energi, energijos infrastruktūrą. Komisija supranta, kad energi, bendra energi, e, energijos rinka nefunkcionuos, jei nepatobulinsime dabartinės infrastruktūros. Mums reikia e, e, šio laikiškos energijos infrastruktūros visoje Europoje. Kitaip nesugebėsime pasiekti savo tikslų. Ir todėl aš manau, kad reikia kalbėti apie paneuropinį tinklą. Mums reikia pakeisti pasenusias e, technologijas, ypač e, labiausiai atsilikusiuose regionuose. Komisija sako, kad tai daryti yra sunku dėl dviejų problemų - administracinių ir uh, biudžetinių. Akivaizdu, kad uh, ten uh, projekto nepakanka, mums reikia jį reformuoti. Uh, nustatant konkrečius prioritetus ir konkrečius reikalavimus, remtis kuriais bus e, atrenkami projektai. Aš tikiuosi, kad komisija dar šiais metais e, pateiks pasiūlymus šioje srityje. Savo pranešime aš paminėjau kelis e, galimus pasiūlymus. Biudžeto problemos be abejo yra labai aktualios, ypač energetikos sektoriuje. Mes visi žinome, kad šiuo metu uh, turime nepakankamai lėšų ir mūsų ištekliai yra gan riboti. Uh, Būtent todėl mūsų biudžetiniai tikslai turėtų būti labai aiškiai apibriežti, o sprendimai labai gerai pagristi. Nacionalinės e, perspek... finansinėje perspektyvoje būtina į tai atsižvelgti. Be to, turėtume ieškoti ir kitų e, šių labai e, brangių projektų finansavimo šaltinių. Pavyzdžiui, galime galvoti ir apie paskolų garantijas ar kitas priemonės, kurias pritaikėme ūkio gaivinimo plane. Energijos balansas taip pat galėtų būti derinamas, nes dabar na, valstybės narės pačios nusprendžia, koks tai turėtų, bū, koks tai, e, tai turėtų būti balansas. E, valstybės narės e, turėtų atsižvelgti į 2020 strategiją. Pavyzdžiui, yra, yra vienas labai įdomus skalūno uh, energijos, e, skalūno dujų projektas. Ir yra dar vienas įdomus dalykas, kuris yra susijęs su Europos energijos balansu. 2008 metais komisija pateikė pasiūlymą, kuriame kalbama apie tai, kad mums reikia sukurti uh, uh, europinę atsinaujinančių energijos šaltinių rinką. Žinome, kad pietuose dienos yra e, ilgesnės, saulės e, e, tai yra daugiau. Ir tenai turėtų būti montuojamos saulės baterijos. O šiaurėje, ten, kur yra daugiau vėjo, turėtų būti montuojamos vėjo turbinos. Tik tai taip galėsime veikti veiksmingai. Ir tik tuo atveju turėsime bendrą uh, vis, vis, e, bendrą rinką Europoje galėsime e, palaipsniui atsisakyti e, iškastinio kūro. Aš labai detaliai apie tai nekalbu, kadangi šis komitetas rengia kitą pranešimą skirtą būtent atsinaujinančiai energijai. Tikiuosi, kad komisija tiesiog atsižvelgs iš šių praneš, pranešimų mintis, rengdama savo pasiūlymą. Mums reikia bendros metodologijos ir tik po to privalomų tikslų. Mes galėsime nustatyti šios tikslus tik tuo met, kai susitarsime dėl to, kaip galima bus stebėti uh, naciona, tai, kaip yra gyvendinami nacionaliniai tikslai. Be to, uh, turime reikalauti, kad mūsų užsienio e, uh, partneriai veiktų skaidriau. Akivaizdu, kad mūsų išorės ir vidaus energetikos politikos yra tarpusavį susijusios. Beveik visas dujas importuojame iš uh, trečiųjų šalių. Todėl aš manau, kad mes turime reikalauti, kad mūsų vidaus rinkos taisyklės būtų taikomos mūsų ūsienio uh, e, partneriams energetikos srityje. ir visa mūsų rinka turėtų veikti skaidriai. Geriausias to pavyzdys yra uh, naftotiekiai. Ir manau, kad visi naftotiekiai, kurie uh, patenka į ES teritoriją, turėtų būti tvarkomi atsižvelgiant į mūsų vidaus rinkos taisyklės. Aš pateikiu komisijai uh, klausimą ir komisija jį atsakė. Uh, Bet to, ko atsakingas komisaras savo pastabose šią savaitę pasakė, kad atsižvelgs į šias mano mintis ir kad jis supranta, kad skaidrumas yra būtinas. Ir labai svarbu, kad šios nuostatos būtų taikomos visiems naftotikiams. Pirminkė, baigdama norėčiau pabrėžti, kad mums laik, reikia ilgalaikės energetikos politikos vizijos, pagriusto solidarumu bei atsakomybę. Europos parlamento pirmininkas Busekas kalba apie naują energetikos bendruomenę. Kai kas kalba apie energetikos sąjungą. Galima bet kaip pavadinti e, šią politiką, bet kuo, kuo e, e, greičiau turėsime tokį vienetą, tuo bus geriau. Ir aš tikiuosi, kad naujoji energetikos politika bus tinkama, žingsnis tinkama linkme. Dėkuoju. Ačiū. Dabar ponia Ulskog. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Kolarskai Bobinskai, už puikų darbą. Noriu padėkoti jai už tai, kad ji buvo labai atvira kitų kolegų nuomonėms kaip šešėlinė pranešėja iš socialdemokratų frakcijos. Noriu pasakyti, kad šis pranešimas turi daug pozityvių dalykų. Pavyzdžiui, pritariu tam, kad pranešėja daug dėmesio skyrė esamų teisės aktų įgyvendinimui. Varsybės narės turi vykdyti savo įsipareigojimus pagal esamas direktyvas, tai yra labai svarbu. labai svarbu, kad e, tokiu būdu energetikos politika būtų vykdoma sėkmingai. Tiesa, taip pat, kad e, energetikos efektyvumas yra labai smarkiai pabrėžiama šiame pranešime. Energijos efektyvumas yra labai artimai susijęs su namų ūkiu ir išteklių panaudojimu. Ir mes šimtų procentų politiškai suprantame, kad šis klausimas yra svarbu, tačiau mažai yra nuveikta. Šiuo klausimu turi labai svarbu, kad pranešėja tai pabrėžė savo dokumente. Sritis, kuriuose norėčiau pamatyti daug patobulinimų, tai yra klimatas, tvarumas ir vartotojų aspektai. Ir šiomis temomis aš pateiksiu pakeitimų. Dabar dėl klimato politikos. atsinaujančių šaltinių panaudojimas taip pat turi būti pabrėžtas. Na, jis yra paminėtas pranešime. Tačiau yra netinkama pusiausvėra, nes seni energijos šaltiniai pas mus vaidina labai dar svarbu vaidmenį, pavyzdžiui, dujos. O atsinaujantis šaltiniai turi būti pabrėžti labiau. Turi būti aišku, kad energetikos politika turi būti integruota į klimato politiką. Tai svarbu taip pat ir pramonės politikai, apie kurią kalbėjome prieš tai. Tai svarbu mūsų ateities konkurencingumui, o energetikos strategija turi būti kuriama taip, kad ji leistų mums pereiti nuo 20 iki 30 procentų emisijų sumažinimo. Taigi aš pateiksiu pranešimui pakeitimų šiomis temomis, mums reikia taip pat rasti mechanizmą, kaip galėtume užtikrinti e, normalią CO2 kainą, kuri leistų pasipriešinti neigiamiams pokėčiams. Taigi apie tai reikia kalbėti, reikia kalbėti apie energijos mokesčių direktyvą. Taip pat e, vartotojų aspektai, kuriuos minėjau, šios aspektus reikia sustiprinti. Apie tai kalbama pranešime, tačiau nepakankamai. Žinome, kad e, yra nepakankamai konkurencija, dėl to vartotojams kainos dažnai yra per didelės. Taigi reikia taip pat stiprinti skaidrumą, kad užtikrintume vartotojų teisės. Tačiau tai galima išdėstyti taip pat dar aiškiau dokumente. Finansinių produktų rinkoje taip pat reikia daugiau skaidrumo. Ir žinoma, reikia kovoti su monopolijomis. Taigi aš pabandysiu sustiprinti tekstą šiais aspektais. Na ir paskutinis dalykas. Aš norėčiau, kad būtų aiškiai pasakyta, jog reikia investicijų. Apie tai kalbama pranešime, tačiau reikia tai sustiprinti atitinkamai pagal tai, ką sakė pranešėja žanginėje kalboje, nes tam, kad kažkas čia įvyktų, turime turėti galvoje, kad dabar yra krize ir mums, o mums reikia ilgalaikių investicijų į infrastruktūrą, tai reikia jų daryti dabar. Nes tai yra labai svarbu kitoms šios politikos sritims. o Europos Sąjunga taip pat turi prisidėti prie tokio finansavimo. Taigi bandysiu sustiprinti šias pranešėjos mintis, kurios jau išdėstė pranešėja. Ačiū. ačiū. Pirmininkė, ačiū poniai Bobinskai už puikų darbą, už atvirumą keičiantis nuomonėmis šio darbo eigoje. Apskritai, manau, kad projektas labai geras. Aš pritariu tam, kad daug dėmesio skiriame esamų teisės aktų įgyvendinimui dėl vidaus rinkos, vidaus energetikos rinkos ir um, energetikos tiekimas saugumui. Mūsų pakeitimai prisidės e, naujomis idėjomis dėl atsinaujančių šaltinių, transporto mokslinių tyrimų ir energetikos efektyvumo, kurios, mano nuomonė, galima būtų šiek tiek patobulinti. Tačiau apskritai e, darbas parengtas labai gerai ir tikėsime tolesnio darbo ties šiuo dokumentuku. Ačiū. Toliau klodas Turmesas. Ačiū. Aš taip pat kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai dalykai, kuriuos reikia pridėti, tai yra konkurencijos institucijos aštuntame, aštuntoje pastraipėje, nes e, čia reikia skirti reguliavimo ir konkurencijos institucijas. 17 pastraipoje aš, kuriai pritariu, Tačiau reikia turėti galvoje, kad perdavimo operatoriai yra valstybinės dažnai bendrovės. Taigi reikia įtraukti ir į šį sąrašą ir e, valstybinės bendrovės. Jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie finansavimą, tai ne tik privačias reikia finansuoti įmonės, bet ir viešasis. Klausimas dėl infrastruktūros už ES ribų. Noriu pasakyti, pavyzdžiui, kad Italijos bendrovės planuoja 5000 MW elektros energijos gaminti Tunise, Albanijoje ir po to importuoti šią energiją kabeliais į Italiją. Tai už ETS ribų e, bus daroma ir kyla, kyla problema. Mes sukūrėme 27 šalių e, emisijų prekybos sistemą, tačiau jeigu nereguliuosime importuojamą elektrą, mes sukursime nesažiningą konkurenciją tarp tų bendrovių, kurios dirba ES ir laikosi mūsų taisyklių, ir tų bendrovių, kurios bando apeiti taisyklės. Taigi turime atkreipti dėmesį ir tai. Dėl energetikos tiekimo saugumo vienas klausimas dar <clears throat> kyla, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį. Didžiausia mūsų energetikos priklausomybė yra nuo naftos ir priklausomybė nuo Rusijos ir dizelio, dizelinio kūro importas į rytų ir centrinę Europą. Tie, kurie bijo priklausomybės nuo Rusijos, tai reikia atkreipti dėmesį į dizelino importą, nuo, kurio, nuo Rusijos šiuo prasme priklausome 70-80 procentų. Dar dvi problemas, e, kuriomis nesu patenkintas, noriu jas iškelti. Tai yra 26, 26 dalis dėl energetikos e, efektyvumo. 2003 metais buvo sakoma, kad jeigu nėra bendros e, metodologijos, nėra bendrų tikslų. 2003 metais mes dėrėjomės dėl energetikos paslaugų direktyvos. Komisija ir parlamentas norėjo bendros metodologijos. Dabar ją, ją turėjome, tačiau jos atsisakė valstybės narės darybose. Tose darybose mes nusprendėme skurti komitologijos e, procesą. Komisija pasiūlė bendrą metodologiją, kai kurios e, vyriausybės užblokavo šią e, metodologiją komitologijos procese. Praėjus penkeriems metams po energetikos paslaugų direktyvos vyriausybės boikotavo tą bendrą metodologiją. Ir turiu paaiškinti, kodėl. Todėl, kad kol nėra bendros metodologijos, galima apgaudinėti. Yra šalių, kurios sako, kad pagal EST direktyvą 40-50 procentų efektyvumo priemonių jau įgyvendinta buvo 10-ame dešimtmetyje. Yra šalių, kurios e, pateikė labai skai, keistus skaičius. Taigi, jeigu mes kaip parlamentas savo pranešime pasakysime vyriausybėms, kad kol nėra bendros metodologijos, nebus privalomų tikslų, tai mes tik tai sustiprinsime tai, kas yra ta skandalinga kai kurių valstybių narių politika, kai jos e, blokuoja tą bendrą metodologiją jau metų metus tam, kad nebūtų patrauktos atsakomybėn dėl savo e, direktyvos nevykdymo. Na ir kita dalis, e, kuri yra svarbi, tai atsinaujantis šaltiniai dėl e, tos energetikos veiksmingumo. Noriu priminti Jums, kad praeidome turbūt nuo 8 metų iki 9 metų pabaigos visą laiką tai aptarnėdami ir padarėme išvadą, kad šiuo metu nacionalinės paramos sistemos makroekonominė prasme veikia geriau negu bendra sertifikavimo sistema. Ir vis dėlto direktyvoje 2014 metais numatyta, kad peržiūros procese iš naujo visą tai bus įvertinta. Man atrodo, kad dabar būtų per anksti apie tai kalbėti, nes direktyva bus taikoma nacionaliniu lygiu nuo 10 metų gruodžio mėnesio. Tai kodėl reikėtų pradėti vėl iš naujo tą sudėtingas diskusijas dabar? Tai gali sukurti didelį nesaugumo jausmą investuotojams, nes reikia investuojant į atsinaujančius šaltinius didelių paskolų, todėl reikia matomumo toms paramos sistemams. Na, bet tai, aišku, aš dar galiu, galime pakalbėti e, šio klausimu toliau ir žvelgti į istorinius dalykus. Ačiū toliau, pana Šimanskis. Dziękuję bardzo. To jest oczywiście... Ačiū pirmininkė. Na, šis pranešimas e, įkvėpė nemažai vilties. Mes džiaugiamės, kad šiame pranešime daug kalbama apie būtinybę tinkamai gyvendinti teisės aktus, kadangi jų nepaisimas yra labai rimta problema. Mes matome, kad rinka yra monopolizuojama ir dėl to neskatinama konkurencija. Pakartotinio eksporto nuostata yra labai svarbi arba trečiųjų uh, prieiga prie trečių šalių infrastruktūros. Tai yra labai svarbus klausimai. Dar vienas e, svarbus dalykas - mūsų turimi ištekliai. Aš kalbu ne vien apie dujas, bet ir apie anglies išteklius. Anglis taip yra dar labai svarbus e, energijos šaltinis, ypač kai kuriuose šalise. Ir mane nustebino tai, kad šiame pranešime apie ta, e, tai nėra kalbama. Pastraisiais metais mums daromas didžiulis spaudimas, kad mes atsisakytume anglijas. Ir nežinau, ar verta tai daryti. Nulatos girdime, kalbant apie svarbius e, energetikos tikslus, tačiau negalime jų siekti bet, kokiomis, e, bet kokią kainą. Mes negalime atsisakyti anglies tam, kad naudotume daugiau dujų, nes dujas tenka e, importuoti. Šis klausimas yra itin aktualus e, vidurio rytų Europos šalims. Jei mes e, nebeturėsime anglės, e, atsisakysime anglės, turi, padarysime didžiulę klaidą ir apie tai būtent kalbėti pranešime. Dėkuoju. Dar penki kolegos norėtų pasisakyti, o pas mus jau atvyko mūsų svečiai, dar šioje salėje yra ir generalinis direktorius ponė Sein. Gal galėtumėt pasisakyti kitą kartą. Pirmiausia, sutiksiu žodį tiems, kas jau užsirašė. Bet gal po, po dimatą ir po to generalinis direktorius. Taip labai trumpai, pirmininkė. Aš pritariu pranešėjos uh, pastaboms, kad mums reikia mažiausiai valandos, kad galėtume tinkamai e, aptarti šį pranešimą. Ir tik tuomet parlamentas galės tinkamai e, atlikti savo institucinį vaidmenį ir prisidėti prie, bend, prie naujos energetikos strategijos, kurią šiuo metu rengia taryba. Aš manau, kad mes turėtume šį klausimą dar kartą svarstyti rugsėjo 29-30 dienomis tam, kad galėtume skirti jam pakankamai dėmesio. Gerai, aptarsime šį klausimą su koordinatoriais ir pasistengsime taip ir padaryti. O dabar ponui Lau, generaliniam direktoriui suteikiu žodį. Ačiū, mes norėtume padėkoti jūsų komitetui bei e, pranešėjai už šį dokumentą mes manome, kad šis dokumentas galėtų išsamei prisidėti prie komisijos rengiamos politikos. Komisija ketina pateikti savo pasiūlymą lapkričio pradžioje ir jame bus kalbama apie mūsų veiksmus per e, ateinantį dešimtmetį. Ir be abejo, mes e, e, galime dalyvauti ir visose kitose diskusijose, kurios gali vykti dar šį mėnesį. Mes daugam pritarėme. Ir akivaizdu, kad komisijos ir komiteto nuomonės e, sutampa daugelėje sričių. Mes taip pat manome, kad būtina investuoti į tinklus, į tinklų jungtis. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad šios investicijos, kaip ir visas visos infrastruktūros atnauinimas, yra būtina atsinaujančios energijos šaltinių įtraukimo į tinklą sąlygą. Nes tik tai taip mes galėsime pradėti kalbėti apie atsinaujančios energijos šaltinių, atsinaujančių energijos šaltinių naudojimą stambesnių mastų. Ir tai taip pat prisidės prie mūsų e, diversifikavimo e, strategijos. Apie tai kalbėjo ir ponas Šimanskiai, nes jis minėjo, kad mes pernedik priklausome nuo trečiųjų šalių. Uh, Komisija norėtų, kad jūsų komitetas ir Europos parlamentas pateiktų konkrečius e, prioritetus e, energetinio efektyvumo srityje, bei išdėsti savo nuomonę dėl to, ar tikslai turėtų būti privalome. Aš pritariu poniai e, Kokstor bei kitiems, kas kalbėjo apie vartotojus ir apie tai, kad energijos renka turėtų būti naudinga vartotojams. Be to, energetikos e, politika turėtų būti pritaikyta prie visų kitų e, politikos sričių, ar nu, tai, tai būtų aplinkosaugos e, ar saugumo politika. Tai tiek pirmininkė ir Aš su malonumu sugrįšiu jūsų komitetą kitą kartą. Yra dar keli techniniai dalykai, daugiausia susiję su anglijas ir dujų projektais. Ir aš galiu pateikti išsamesnį informaciją raštu, jei tai būtų naujo, įdomu. Ačiū. Ačiū, kad siūlotės reaguoti raštu. Rugsėjo 7 yra galutinė data, iki kada galima teikti pakeitimus. Ir pasižiūrėsime, kaip galėsime dar prie šių diskusijų sugrįžti. Dėkuoju poniai pranešėjai ir atsiprašau, kad susiklostė tokia padėtis. Kartais ką padarysi, tenka kartais griežčiau laikytis laiko limutų, nes dažniausiai iš tikrųjų paskutiniai pasisakantieji tampa nuskriausti. Noriu padėkoti Belgijos ministrams ir tęsime toliau savo darbo tvarkę. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, darf Sie bitten. Gerbiami kolegos, norėčiau visus pakviesti susėsti. Kviečiu susėsti, kad galėtume tęsti posėdį. Turiu atsiprašyti Belgijos ministrų, kadangi buvote priversti laukti pamėginom šiek tiek pavyti tą laiką, savo klausimus labiau koncentravome. Ir dabar sveikinu, ponė ministrė Leruel. Pirmininkas sako, tikiuosi, kad teisingai ištariu jūsų pavardę. Jūs esate atsakinga už mokslo reikalus, viduriniosios klasės reikalus ir įmonių reikalus. Ir taip pat už įmonių reikalus atsakingą ministrą turime savo tapę Vincentą Van Kvikenborn. Ministrai padarys trumpą įžangą, o paskui mes galėsime pereiti prie diskusijų. Na, ponios pirmiausia turės galimybę kalbėti. Prašom. Pirmininkauti Belgijoje kosmoso srityje parengė ambicingą programą. Jos tikslas yra numatyti tokias operatyvinės priemonės, kurios būtų efektyvios, kurios tarnautų piliečiams ir kurios prisidėtų prie ES tikslų inovacijų inovacijų ir technologijų srityje. Atsižvelgiant į biudžeto ir ekonominį kontekstą, kuris yra sunkus daugelį valstybių narių, e, man regis yra svarbu priminti, kad e, kosmoso tyrimas įmonių atliekamas paprastai duoda rezultatų, nes pagerėja kasdienis mūsų piliečių gyvenimas. E, Sutinkamai su 2020 strategija kosmoso sektorius turi ir gali reikšmingai prisidėti prie inovacijų ir ekonomikos augimo Europoje. Galiausiai kosmoso sektorius įrodė, kad gali pateikti efektyvių priemonių tam, kad būtų galima atremti didelius pasaulinius iššūkius, tokius kaip klimato kaita ar vystimasis. 189 Lisabono sutarties straipsnis sako, ir čia turbūt nieko naujo nepasakysiu, ponė pirmininkė, taigi tas straipsnis sako, kad ES yra numatyti nauji galiojimai kosmoso srityje. ES yra įpareigojama užmėgsti reikalingus ryšius su Europos kosmoso agentūra. Reikia pasakyti, kad busimasis kosmoso strategijos vystimasis turės uh, uh, bus nagrinėjamas žymiai atidžiau, komisija pateiks savo komunikatą atimiausių metų. Tai bus reikšmingas etapas vystant Europos kosmoso politiką. Pirmininkaujantį Belgiją susitelks prie keturių prioritetų. Pirmasis, kurios, kuris yra svarbiausias mano požiūriu, yra pasiekti uh, to, kad atsirastų tam tikras apibrėžimas ES, kas yra ES kosmoso politika, kad ją galėtume prieš pastatyti mūsų tarptautinių partnerių politikai, kokie bus mūsų technologiniai papildomi įdėgymai, ar kiek reikės bendrų ambicijų, kalbant apie finansavimą tų programų, kaip reikės vystyti tarptautinę partnerystę. Vyks posėdis spalio 21 dieną Egmonto rūmose, vis šiais šiais klausimais mes rengėme konferenciją. Techninis darbas ją rengiant jau prasidėjo ir mes aišku e, atkreipsime didžiausią dėmesį į tai, E, ką jūsų komisija turės pasiūlyti tuos klausimus aptariant ir jūs suprantama būsite kviečiami toje konferencijoje dalyvauti. Galiausiai antrasis prioritetas yra tvarus uh, kaip dar kartą pabrėšiu, tvarus programų Galilėjo ir GMES e, panaudojimas. Šios programos yra puikus pavyzdys, kiek gali kosmoso technologijos suteikti naudos ES piliečiams. Mes atkreipsime ypatingą dėmesį į šias programas per tuos šešis mėnesius, kiek dar turėsime pirmininkauti. Žinome, kad iššūkiai pirmiausia yra biudžetiniai. E, trečias prioritetas bus kosmoso politika integruoti į saugumo politiką ir į, į programas, kurios skirtos kovai su klimato kaita. Ketvirtasis prioritetas, kuris yra toks pat svarbus, yra štai koks. Mes ir toliau kreipsime didelį dėmesį stiprindami kosmoso priemonės, e, remdamiesi mūsų strateginę partnerystę su Afrika. Kosmoso programos, ar jos būtų susijusios su žemės stebėjimu telekomunikacijomis ar paieškos sistemomis, yra labai naudingos Afrikai ir gali E, suteikti daug naudos šitam žemynui. Ir labai svarbu, kad iniciatyvos netrūksta, labai svarbu, kad mūsų partneriai Afrikoje tas iniciatyvas remia. Taip pat yra labai svarbu, kad mūsų vystomoji politika apimtų visas šias galimybės, kurias siūlo kosmoso sistemos. Aš turėsiu progą apie tai diskutuoti, apie kosmoso technologijas rugsėjo 16 dieną šioje konferencijoje, kur bus kalbama apie Afrikos klausimus ir kosmoso technologijos, dalyvaus mūsų šalių partnerių atstovai iš, iš, iš Afrikos, taip pat Europos komisijos atstovai e, lygiai taip pat. E, lapkričio 25 dieną surinks 7 Space Council kosmoso taryba, kur bus keliami visi šie klausimai. Programos Galilėjo ir GMES ten bus aptartos ir plėtojamos, jos taip pat uh, Bus, bus taip pat aptartos tos temos, kurias pradėjo kviet pirmininkavusi Ispanija. Bus kalbama apie uh, saug, kosmoso saugą ir saugą kosmosui. E, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir atsižvelgiant į pastarosius ekonomikos vystymus, matome, kad Europa atsidūrė kryškelėje. Lygiai taip pat ir kosmoso srityje. Svarbu, kad nepraleistume progos, kad visomis jomis pasinaudotume. Uh, ES pozicija Europos kosmoso agentūros atžvilgių turi būti iš naujo įtvirtinta ir turi būti peržiūrėta. Mes kalbame apie tai, kad kosmosui turi būti skiriamas ypatingas vaidmuo, turi būti atsižvelgiama į politinius prioritetus. Svarbu, kad kosmoso e, priemonės būtų vystomos. E, Europos kosmoso agentūra turi patirties ir pakankamai pragmatiško požiūrio. Reikėtų, kad e, turė, kad ir toliau vertintume savo žinias, savo patirtį šioje srityje, nes valstybėse narėse jų esama. Svarbu, kad valstybės narės ir toliau norėtų investuoti į mokslo tyrimo e, programas ir į technologijų programas, vystant šias kosmoso priemonės. Tai štai tie keturi prioritetai, kuriuos užsibrėžė kosmoso srityje pirmininkaujantį ES Belgiją. Dėkoju. Ačiū už šiuos aiškius, aiškiai išdėstytus klausimus, o dabar suteiksiu žodį ponui Ankikendar. Uh, Dėkuoju pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Leiskite trumpai Jums pristatyti pirmininkaujančios Belgijos prioritetus telekomunikacijų srityje. Šiuo metu esame kryškelėje. Kalbame apie tai, kad išvengėme rimtesnio ekonomikos nuosmukio, tačiau kartu turime ir e, nesustoti, nes privalome konkuruoti su iškilančiomis e, stambiamis trečių šalių ekonomikomis. Todėl mūsų ūkis turėtų būti e, protingesnis, sumanesnis, labiau pritaikytas prie nūdienos reikalavimų. Džiaugiuosi, kad komisijos vicepirmininkė ponia Krūs yra atsakinga už telekomunikacijas ir už visus kitus su skaitmeniniais klausimais susijusius dalykus. Labai svarbu, kad šis portfelis yra bendras. Mūsų 2020 metų strategijoje būtent skaitmeninė darbo tvarkė yra e, labai svarbus elementas. Belgija pirmininkavimo metu norėtų siekti, kad e, šis skaitminė darbo tvarkė būtų tinkamai gyvendinama. Aš trumpai jums pristatysiu mūsų prioritetus Pirmiausia, jums tikriausiai yra žinoma, kad skaitmeninėje darbo atvarkė yra nurodyti labai ambicingi tikslai. Šie tikslai buvo nustatyti atsižvelgiant į jūsų komiteto parinktą pranešimą. Pone Pilar buvo atsakinga už šį pranešimą ir jame yra nurodyti keli tikslai, kuriuos mes atsižvelgėme. Pagrindinis tikslas yra štai koks. Po trijų metų kiekvienas visoje, žmogus visoje Europoje turėtų turėti prieigą prie plačiajuošio e, interneto. Ir kad 50 procentų visų Europos gyventojų galėtų naudotis e, itin greitų internetu, kurio sparta būtų 30 e, megabitų per sekundę. ir komisija ketina netrukus pateikti plačiuošių ryšio paketą, kuriame bus trys elementai. Pirmiausia, plačiuošių e, ryšio strategija. Be to, komisija ketina parengti ir komunikatą, kuriame bus išdėstyta, kaip valstybės narės gali siekti nustatytų tikslų. Na, be abejo, galime klausti, ar mes turėsime tam pakankamai lėšų turėtume pažiūrėti, kaip investicijų bankas galėtų prisidėti prie šių tikslų, kaip galima būtų panaudoti e, struktūrinius fondus skirtus kaimo plėtrai. Taigi, plašiuošių ryšių komunikatas, kuris bus paskelbtas netrukus, bus labai svarbus žingsnis. Toliau. Spektro politika. Jums tikriausiai yra žinoma, kad nesiniai vyko labai svarbios konsultacijos. O kovo mėnesį, e, kovo 22-23 dienomis e, vyko spektro konferencija, kurioje aš dalyvavau. Joje buvo kalbama apie tai, kad Europos parlamentas supranta, jog e, spektras, dažnių spektras yra ribotas. ir kad būtina derinti e, dažnių naudojimą. Tai yra itin e, aktualu. Žinome, kad perinant prie skaitminės televizijos atsinaujina tam tikri dažniai ir e, reikėtų galvot, kaip galima būtų jais geriausiai pasinaudoti. Ir pasinaudojant taip pat skaitinių dividendų galima būtų praplėsti telekomuni, e, telekomunikacijų, e, telekomunikacinių paslaugų e, spektrą. Ir dar vienas dalykas. Naujos kartos prieiga. Tai yra labai svarbu. Kai kalbėjome apie, apie telekomunikacijų paketą, ne, kartą pabrėžėme, kad labai svarbu yra investuoti į šio laikinius kabelius, į optinius kabelius. Pone Trautman, aktyviai prisidėjo prie uh, diskusijų šiuo klausimu. Ji kalbėjo apie tai, kad reikia geresnės pusiausviros ir pastabos buvo labai naudingos. Ir beje, komisija taip pat ketina netrukus pateikti komunikatą šiuo klausimu. Ir dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su skaitmininė darbo tvarkė. Tai yra tai, kaip galima būtų praplėsti e, universalias paslaugas. Teikiant pačiu šio ryšio paslaugas mes dar lauksime komisijos pastabų, komisijos nuomonės. Mūsų pirmasis prioritetas būtų plačiojo šio ryšio paketas. Antras prioritetas - interneto saugumas. Ir įza, interneto saugumo agentūra, jums tikriausiai yra žinoma apie tai, ką jį veikia, Be to, mes sieksime, kad internetas būtų saugesnis, kalba ne, ir apie, apie veiksmų planą reaguojant į e, nenumatytus į, įvykius. Toliau moksliniai tyrimai ir taikomo veikla informacinių technologijų srityje. Mes surinksime tris e, konferencijas. Pirmoji iš jų vyks e, šio mėnesio pabaigoje. Joje dalyvaus 5000 dalyvių. O lapkričio 18 dieną Briuselėje vyks e, mažų ir vidutinių įmonių konferencija. Aš joje dalyvausiu. Ir be abejo, mokslinio tyrimų ir naujovių klausimas bus įtrauktas į gruodžio mėnesį vykstančios Europos e, vadovų tarybos e, susitikimo darbo atvarkę. Toliau elektroninė vyriausybė. E, jei norime, kad mūsų piliečiai galėtų pasinaudoti bendrą skaitminę rinką, turime suderinti visų valstybių narių nacionalinės elektroninių administracinių paslaugų sistemas. Ir mes rengsime konferenciją, kuri vyks Briuselėje ir kurioje bus kalbama būtent e, šią temą. Dar keli dalykai. Tinklo neutralumas. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Google ir Verizon šią vasarą susitarė dėl tinklo neutralumo, interneto neutralumo. Komisija pradėjo konsultacijas šią temą ir spalio pirmą dieną įvyks e, aukšto lygio susitikimas interneto neutralumo klausimais. Interneto neutralumas yra labai svarbus dalykas. Dviejų greičių internetas e, tampa vis aktualesnė problema ir nebejoju, kad jūs e, e, turite savo nuomonę, kurią mums būtų įdomu išgirsti. Ir dar vienas dalykas, e, apie kurį jūsų komitete jau buvo kalbama anksčiau. Aš kalbu apie tarptinklinį ryšį. Europos parlamentas ir pač jūsų komitetas labai svariai prisidėjo prie šios problemos sprendimo ir mes gavome jau teisingumo teismo sprendimą. Ir žinome, kad būtent jūsų dėka labai buvo sumažintos, sumažinti mobiliųjų telefoninių pokalbių kainos. už, dabar už vieną megabaitą informacijos perduotos tarp, tarp tinklinių ryšių tenka sumokėti 2,6 e, euro. Tai yra gan brangu. vidutinė kaina, kurią tenka sumokėti žmogui, kuris naudojasi e, tarptinklinių ryšių dažnai, yra 2600 eurų. Kaip e, galime pateisinti tokias didžiulės sumas? Kaip gali būti, kad šalies viduje kalbėdami mokame labai nedaug, o iš, išvažiuodami turime paklauti didžiulius pinigus už uh, e, telefoninius pokalbius? Ypač tai yra aktualu tiems, kas naudojasi internetu ūsienyje. Taigi šias problemas bandysime spręsti. Tu ir baigsiu savo pasisakymą. Aš tikiuosi, kad mes sėkmingai su bendradarbiausime su jūsų komitetu. Nes, kaip žinia, įsigaliojus Lisabono sutarčiai labai uh, buvo praplėstos jūsų galios, taigi dabar yra Jūsų balsas yra kur kas garsesnis, svarbesnis ir aš nebejoju, kad mes galėsime visi kartu bendromis jėgomis padaryti nema, pasiekti ne, nemažos pažangos. Dėkuoju. Labai ačiū, ministra. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu pasisakyti tokių klausimų, kuriuos nepaminėjote ne vienas iš jų, gerbiami ponai ministrai. Pone Level, ko gero turėtų tai atsakyti, bet galbūt norės kažką pridurti ir ponas Kutinbom. Aš norėjau paminėti tą savoką, kurį Belgijoje puikiai žinoma. Nametų bestruoštėmis. Tai yra ITER klausimas. Tai yra tas klausimas, kur įvyko šiokių tokių pasikeitimų per vasarą. Tai yra tas klausimas, kur yra sakoma, jog biudžetas patrigubėjo tas biudžetas ir tai buvo nemenkas, nes nuo 2 milijardų, e, nu, šiek tiek daugiau 2 milijardų perėta prie 7 milijardų biudžeto. Jeigu Junktinėse valstijose 25 procentais biudžetas e, išaugo, tai tuomet programa peržėmė yra nuliuojama. Na, o aš pirmiausia, manau, kad reikėtų kilti klausimą, ar labai gudru būtų tokius projektus tęsti, kur biudžetas tiesiog sprogo. Ir kyla klausimas, ar visos galimybės buvo peržiūrėtos. Taryba nusprendė, kad nieko nespręs ir tai ir buvo savotiškai priimtas sprendimas. Tai reiškia, kad ne viskas dar yra nutarta. Mes žinome, kad to, to projekto kaina tampa nebekontroliuojama. Ir ką Jūs apie tai manote? Ir kitas klausimas, ar visos galimybės buvo peržiūrėtos? Ar būtina sakyti, kad teks praryti tą piliulę ir tiek? E, kai kurie ITER partneriai pasakė, kad e, juos tas projektas taiga domina mažiau dėl kainų išaugimo. Na, bet regis procesas juda toliau, kadangi taryba nusprendė, kad bus tęsiamas šis procesas, kad pinigų bus ieškoma. Na, vienas dalykas yra pasakyti, kad pinigų ieškosim, kitas dalykas surasti, o kur yra tie pinigai, iš kur jie bus paimti nes mes kalbame apie šimtus milijonų eurų ir realiai apie milijardus eurų, nes nes nuo 2 milijardų 700 milijonų pereita prie 7 milijardų 200 milijonų. Taigi, iki šiol taryba tylėjo šiais klausimais ir kyla klausimas, kur mes einame, kokiomis programomis remsimės. Septintoji pagrindų programa e, buvo gyvendinama, tai kur rasim tų trūkstamų lėšų, nes e, jeigu paremsime labiau įtartai nukentės kitos programos, nes pinigų yra tiek, kiek yra. Tad kas nukentės, ar jau yra nuspręsta, kas nuo to nukentės, ar buvo atlikta kokia nors analizė šiais klausimais. Man reikės, kad yra kūriamas baltas dramblys ir dabar sakoma, kad neva bus vystomos technologijos, bet aš manau, kad tai yra kūriamas kažkoks baltas dramblys ir dėl to nukentės kitos programos, kitos sritis. ES praras galimybę tapti lyderė kitų technologijų srityje, kurie galbūt greičiau atneštų vaisių e, negu tie projektai, kuriuos propaguoja brandurinės energetikos šalininkai. Jūs laukime greičiau negu po 50 ar 60 metų. Merkis. Eh, dank u voorzitter. Uh, uh, uh. Dank. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ministrams, kad jie atvyko į parlamentą ir papasakojo, ko, ko galime tikėtis per ateinantį pusmetį. Yra daug įvarių dokumentų, kurių mes laukiame. Ir mums, aišku, reikia jūsų e, veiksmų plano. Šiame komitete žaliavos naujovės ir labai svarbios temos. Ir norėčiau paprašyti papasakoti, ką jūs planuojate daryti šiose srityse, nes man atrodo, tos visos sritys yra tarpusavėje susijusios. Mokslo ir mokslinio tyrimų politika. Taip pat norėčiau paklausti, ką ketinate veikti šiose srityse. Kai neturi išteklių ir žaliavų, tuomet turi daryti mokslinio tyrimus e, ieškodamas alternatyvų? Ar ketinate skirti dėmesio esamų medžiagų atliekų perdirbimui? Ir kaip ketinate šis klausimus integruoti į savo politiką? Na ir šiek tiek kitoks klausimas. Mūsų konkurencingumas ir pramonės politika. E, ką tik aptarnėjome poną Langę pranešimą apie tai. Manau, kad e, tai reikia įsivaizduoti labai plačiame kontekste. Kartais mes e, pernelyg siaurai žiūrime į tam tikrus dalykus ir reikia e, panaikinti kliūtis tarp įvairių disciplinų ir viską žvelgti gana bendrai - mokslo naujovės, mokslo priekybą ir įsivaizduoti bendrą vaizdą, o konkurencingumas yra susijęs su tuo, kad taisyklės, kurias taikome, būtų vienodos visoms bendrovėms visoje Europoje. Nes kol kas Europoje turime 27 taisyklių rinkinius ir todėl Europos bendrovės neturi tokių pačių galimybių kaip, pavyzdžiui, Junktinių valstybių bendrovės. Kaip ketinate šios klausimus integruoti į savo darbą? Ačiū pirmininkė, ponė ministrai, labai pirmiausia sveikinu Jūs pradėjus pirmininkavimą ir e, tokį praktinį požiūrį į savo darbą. Dėkuoju už pristatytus Jūsų prioritetus. E, aš pritariu, kad dėmesį skiriamas e, kosmosui ir skaitmeniniai rinkai. Klausimas poniai Laruel, kaip praktiškai įsivaizduojate ESA ir kitų institucijų progresą. Nes įvairios agentūros turi skirtingas struktūras, yra skirtingai finansuojamos. Kaip įsivaizduojate tą valdymą, apie kurį kalbėjote kosmoso srityje, padaryti bendresnį, vienodesnį? Antra, finansavimas. Jūs kalbėjote apie, apie ITER projektą, apie Galileo. Tai yra labai brangus projektai ir ta Afrikos programa, apie kurią kalbėjote, būtų labai naudinga. Aš aišku, tam pritariu, tačiau kaip e, už tai mokėsime? Ponui Van Vikenbornui noriu pasakyti, kad kaimo plėtros lėšų panaudojimas plačiojo šiam internetui ir e, jūsų iškelta mintis, man atrodo, kad yra labai gera. Man atrodo, vis dažniau tokio sprendimo e, reikės. Pagal mano turimą informaciją yra daug problemų tai įgyvendinant, nes su tuo yra susiję įvairūs komisijos direktoratai. Taigi nors ir turime realų planą panaudoti šias kaimo plėtros lėšas prieigai prie interneto plėtoti, tačiau kaip jūs iš tikrųjų ketinate priversti komisijos direktortus dirbti kartu, kad tai taptų realybę? Ačiū toliau Polas Rubikas. Ačiū pirmininkė. Pirmasis klausimas e, poniai Laruel. Šiandien balsavome dėl 2011 metų biudžeto ir buvome skrasti sužinoję, kad komisijos ir tarybos pasiūlymų konkurencijos ir naujovių biudžetas sumažintas dviem trešdaliais šios krizės metu. Ar galime paprašyti jūs užtikrinti, kad toks viešų sumažimas nebūtų atliktas. Man atrodo, kad ir sunkiais laikais reikia užtikrinti, kad Europos bendrovių konkurencingumas didėtų. Taip pat turime KRAST programą, kuri turėtų suteikti postumį moksliniams tyrimams, tai yra labai svarbu. Ir mums labai rūpi šis klausimas. Taip pat mums rūpi ir mažų bendrovių įstatymas. Ar turite kokiu nors minčių šioje srityje? Dabar klausimas ponui Kvikenbornui. Labai ačiū už iniciatyvą plačiojo iš interneto srityje. Tai yra labai gerai, ypač e, kalbant apie tarptinklinį ryšį. Tai tiesa, kad vienas megabaitas kainuoja vidutiniškai 2,6 euro, nors e, didmeninė kaina yra 0,1 cento ir priklausomai nuo savo plano, tų jūsų plano galima net mokėti iki 19 eurų. Tai yra visiškai nepriimtina. Kai kalbėsime apie ketvirtosios kartos e, tinklus, tai manau reikėtų nustatyti bendrą rinkos mokestį, pradant nuo nulio keturiosios kartosios kartos e, tinklas e, būtų tada bendra, naudojamas kaip bendroje rinkoje ir nebūtų e, skirtingų mokesčių. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ministrams už jų pasakytas mintis. Aš taip pat norėčiau išgirsti daugiau jų minčių dviemis dviejomis temomis. Visų pirma, mažos ir vidutinės įmonės. Jos ypač nukentėjo nuo šios ekonominės krizės. Ir jeigu kalbame apie tvarę plėtrą ir augimą, tai matome, kad bendrijos politikoje yra tam tikrų prieštaravimų teikiant e, finansinę paramą ar tai būtų naujovės, ar konkreti parama investicijoms į mažas ir vidutinės įmonės. Taigi būtų labai gerai, jeigu panel Laroel galėtų keletą žodžių tarti apie tai. Taip pat, ar esate numačiusi kokią nors iniciatyvų, ponė ministrė, tam, kad būtų išteisytos tos klaidos ir būtų daugiau paramos tiekiama mažoms ir vidutinėms įmonėms ir naujovėms. Toliau antras klausimas ponui Kvikenbornui dėl skaitmeninės darbo atvarkės. Reikia pasakyti, kad e, iki 2013 metų turime užtikrinti visiems piliečiams prieigą prie interneto. Ką padarysite, kad taip pasiektume? Nepakanka kalbėti apie kaimo plėtrą, tai tiesiog mažas rytis, kurioje reikia pasiekti progreso, iš tiesų juk apie 20 procentų Europos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos ir jie taip pat turi teisę į internetą. Taigi kokių priemonių imsitės, kad e, tie 20 ES, procentų ES piliečių galėtų naudotis internetu būtent žmonės, kurie gyvena žemiau skurdo ribos. Taigi, ponia ministra, ką padarysite užtikrinamas, kad e, skurdžiau gyvendantis žmonės galėtų naudotis internetu. Pirmininkas, ačiū. Toliau, ponia Thompson. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiem ministrams už įdomias mintis. Man atrodo, jūsų pristatyti prioritetai yra labai svarbus. tam, kad Europa vis daugiau taptų visuomenė pagrista žiniomis. Kalbant apie mokslinius tyrimus susijusius su kosmosu, tai yra labai svarbu dar daugiau investuoti į kosmoso tyrimus. Ne tik, ne, taip pat ir bandant suprasti klimato kaitos klausimus, nes tai yra artimai susiję su kosmoso tyrimais. Parlamente jau daug metų mes turime kosmoso klausimų tarp frakcinę grupę, kuri domės šiais klausimais. Kaip ir ankstesnį kolegą norėčiau paklausti, paklausti jūsų, kaip įsivaizduojate pramonės investicijas ir nes mūsų patirtis iš Galilėjo ir kitų projektų, tai yra didelių su kosmosu susijusių projektų, žinome, kad labai sunku pramonės atstovus įtikinti investuoti ilgalaikių pagrindų į tokius projektus. Turiu dar vieną klausimą, kuris buvo minėtas, susijęs ne tik su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, bet taip pat ir su verslumu. Man atrodo, kad Europoje reikia daug daugiau skatinti žmonės e, užsimti verslu, kurti savo įmonės. Komisija vasario mėnesį 2004 metais paskelbė veiksmų planą, e, kurį rekomendavo valstybėms narėms, tačiau, man atrodo, nuo to laiko nedaug kas buvo nuveikta. Todėl aš manau, kad labai svarbu keistis patirtimi, nes sąlygos, e, kuriant įmonę įvairiose valstybės narėse, skiriasi labai smarkiai smarkiai. Be to, žinau, kad Belgija garsėja socialinę ekonomiką. Man atrodo, kad mums reikia naujovę ir socialinėme sektorijoje. Nes e, pagal dabartinius e, demografinius pokyčius mes negalėsime išlaikyti e, turimų socialinių modelių, todėl mums reikia naujovių ir šioje srityje. Todėl norėčiau sužinoti, ar ketinate kaip nors remti socialinį sektorių. Na ir pagaliau mano klausimas Van Kvikenbornui. Norėčiau paklausti apie bevėlį internetą. Mano vizija yra tokia, kad a, Europoje turėtų būti taikoma nemokama prieiga prie belaidžio interneto. Tai būtų labai pats didžiausias postumis e, technologiniai plėtrai. Deja, esu girdėjusi keletą profesorių Karolio universitete Stoholme sakant, kad be, bevėlis, bevėlė aplinka daro mums e, poveikį, neigiamą poveikį, gali sukelti lygų, vėžio atveju. Ar svarstate apie tokį bevlaidžio interneto poveikį? Ačiū. Frau Kollegin von Bremt. Ačiū, kolegė Van Bremt. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu atvykusius abu ministrus labai trumpai, kadangi laiko neturim. Tu e, klausimai ponui ministrui. Pirmiausia, štai dėl ko. Aš žinau, kad dirbate dėl. kad dirbate roamingo klausimu. Tačiau mano klausimas būtų štai koks. Kokio požiūrio jums atrodo būtų geriau laikytis? Ar e, kainų skirtumas kuria kokiu nors E, turi kokią nors įtaiką rinkoje, ar tai pagerina jos kokybę ar ne, ar jūs galbūt manote apie kokį nors požiūrį, kuris būtų galbūt spartesnis, galbūt galima kaip nors sparčiau sumažinti kainas, galbūt galima nustatyti maksimalias kainas, kaip pavyzdžiui, kai kuriais atvejais dujoms, vandeniu ar panašiai, gal tai padėtų tas kainas sumažinti. Ir mano antras klausimas. Jis yra susijęs su ponios Thompson klausimu Ar sutinkate su manim, kad komun... telekomunikacijos tampa tokiu svarbiu sektoriu mūsų kasdieniam gyvenimui, kad tai turėtų būti na, pagrindinė teisė, kaip teisė gauti prieigą prie vandens. Tad aš manau, kad Europinėme lygmenyje turi būti apie tai diskutuojama. Puiku, kad Belgija skiria tam dėmesio. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kreiptis į ministrus pasakydama, kad jų idėjos mums yra deguonis gurkšnis, kai mes kalbame apie išeimą iš krizės ir kai ieškome konkrečių veiksmų. Aš norėjau iškelti darbo tvarkės klausimą. Jūs savo pasisakymuose parodėte, kad kai dėl kosmoso, dėl palidovų, dėl pasitelkiamų priemonių, dėl spektro ir telekomunikacijų yra tam tikras nuoseklumas kuriuo reikia būtinai pasinaudoti. Kad dėl, kad dėl darbų kalendorius, manau, kad pasitikėjimas ES priklauso nuo to, ar pavyks laikytis darbo tvarkės, ypač susijusios su telekomunikacijų paketu. Mes, e, ažvelgdami amerikiečius, turime stiprinti savo rinką ir to paketo dėka turime savo poziciją sustiprinti Amerikos atžvilgių. Tai yra būtina. Džiaugiuosi tuo, ką sakė kolega Rubikis. Yra uh, E, daug padirbėjęs roamingo klausimų ir aš norėčiau taip pat paminėti, kad socialinė neligybė dėja egzistuoja. E, nes ir pasiūla yra vienur vienokia, kitur kitokia, tas pasiūlos lygis gali skirtis iki keturių kartų. Ir jeigu neišeina apimti visos teritorijos, e, jeigu neišeis jų apimti palidovų pagalba, tai tuomet nuseklumo problemų be abejo kils. Manau, kad jūs turėtumėte labiau spausti Europos komisiją, kaip pirmininkaujantį valstybę, kad komisija e, laikytųsi savo rekomendacijų. Mes, parlamentas, baigėme dirbti sunkiomis sąlygomis dėl šio paketo. E, aš norėčiau, kad tie siūlymai būtų subalansuoti ir toliau, kad komisijon patekę neprarastų to balanso. Komisija vėluoja, tas vėlavimas yra kenksmingas, mes turime uh, turėti politinį aiškumą diskutuodami dėl biudžeto. Nes jeigu mes negalime pasiremti lėšomis, kurios yra skirtos kaimo vietovių plėtrai, tai tuomet uh, reiks kreiptis į investicijų banką ir taip toliau ir panašiai. Procedūros išsitęs. Norėčiau pasakyti, kad jūsų plėtojamos politikos įrankis ir yra e, inovacijos ir mums labai svarbu, kad komisija uh, pateiktų atsakymus dėl darbų tvarkaraščio, dėl konkrečių priemonių, kad visa tai būtų gyveninta. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Viena vertus, e, interneto neutralumas yra svarbus klausimas, diskusijos juo turės įtakos prekybos daryboms. Nes e, prieigos teikėjų atsakomybė gali būti šiuose darybose vienas iš sunkesnių elementų. Tad būtų labai svarbu išgirsti jūs šiuo klausimu. Technologijų institutas pasiūlė savo e, idėjas, jos yra svarbios inovacijoms ir jos yra svarbios kūrent klasterius telekomunikacijų srityje. Norėčiau, jeigu dar Uh, atsakymų šį klausimą ar neturite, tai tiesiog jums priminti, kaip, koks šis klausimas yra svarbus. Äh, Dėkoju. Manau, kad klausimus kolegos jau galėjo užduoti, o dabar kviečiu ministrus atsakyti. Pirmininkas prašo vertėjų pratesti šiek tiek jų darbo laiko. Pone ministrė, žodis jums. Ačiū, pone pirmininkė. Buvo užduota daug klausimų iš įvairių sričių. Suprantu tam tikrą frustraciją. Institucijų pasidalymas Belgijoje ir kompetencijos pasiskirstimas sudaro tokią patį. Jūs kalbite apie įter klausimą. E, konkurencingumo e, klausimus kūruojantis kolegos užsima šiuo reikalu. Mūsų klausimas, šis klausimas nėra mūsų kompetencijos rytis, tačiau žodelį apie tai tarsime. Kadangi klausimai, kuriais turime kalbėti, yra susiję su kosmosu pirmiausia. Mes nekalbėjome apie konkurencingumo reikalus su kosmosu. Aš atsak, atsakingas už smulkių ir vidutinių įmonių padėtį. Tarsiu keletą žodžių apie tai. Tačiau žinokite, kad šios dienos mano pranešimo e, tema, atsižvelgiant į įvairių vyriausybių ir ministrų atsakomybės pasiskirstimas labiausiai buvo susijęs su kosmosu sritimi. Pradėsiu nuo jūsų, ponė Lambert. Aš nežvelgsiu taip toli kaip jūs. Aš nenoriu atsisakyti gerų dalykų, e, kai, yra, kai, kai kartais juos lydi netokie geri, geruosius vis tiek reikėtų išsaugoti. Gmes ir galėjo yra labai svarbus klausimai. Belgijai pirmininkaučiai labai rūpi mes be abejo kalbame apie biudžeto reikalus, nes lėšų, kaip žinia, labai trūksta. Tiek įter, tiek galilėjų ir mes trūksta lėšų. Iš komisijos mes laukia,